So, dear colleagues, ladies and gentlemen, I reopen the... Kągi kolegos, ponios ir ponai, pradedame mūsų komiteto posėdį šiandienai. Pirmiausia, numatytas keitimasis nuomonėmis už priekybą atsakinga komisijos narė Cecilija. Commission. And I'm really glad that uh, Cecilia Malmström is here with us and we have a lot of time today to discuss the... Ir šiandieną tikrai turėsime laiko aptarti komisijos būsimą darbo programą, parlamento darbo programą. Ilgai nekalbėsiu ir negaiždamas suteiksiu žodį Cecilijai. Prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai, labas rytas. Malonu čia būti šiandieną. Na, formaliai kalbant, tai yra struktūrinis dialogas, tai proga pasikalbėti apie tai, kas mums rūpi, tačiau komisija taip pat turi jums pateikti naujausią informaciją apie tai, kas įvyko nuo e, praeito struktūrinio dialogo vykusio tarp parlamento ir komisijos. Mums pavyko neblogai padirbėti per tą laiką ir galiu papasakoti apie tai, kas įvyko nuo praeitų metų gegužės ir ko tikimasi artimiausių metų. O vėliau pašnekėsime apie tai, ko jūs norite, ponas pirmininkė. Metai buvo labai užimti, tikriausiai visi tai žinote ir taipogi nemažai pasiekėme. Pasirašėme naujus prekybos susitarimus su Kanada ir Vietnamu. Apie susitarimą su Kanada buvo kalbama vakar, kaip supratau. Tai viena iš pažangiausių sutarčių. 98 procentai mūsų į Kanadą importuojamų per prekių bus atleista nuo, nuo muitų mokesčių ir prekybos apimtis siekia daugiau kaip 450 eurų, milijono eurų per metus. Taigi atsiveria didžios, didžio, didžiulės galimybės mūsų žemės ūkio produktams bei kitiems produktams, tarp jų daugiau kaip 147 produktams su geografiniam kilmės nuoroda. Taipogi dėl Vietnamo Mes parengėme naują modelį besivystančiam pasauliui, tikimės, tas susitarimas bus naudingas abiems pusėms, e, bus greitai pašalinti muitai ir mes įtraukėme stiprų skirsnį dėl tvarios plėtros, e, aplinkosaugos standartai ten įrašyti, taip pat pagarba žmogaus teisėms, socialinė atsakomybė ir taip toliau mes stebėsime, kaip jų laikosi. Masim. Taip pat susitarimai apima ir naująją investicijų sistemą, naują investicijų skyrių ir investicijų teismų skyrių. Susitarimuose num, būsim, bei būsimuose susitarimuose numatoma turėti tokį skyrių kiekvienu atveju. Kalbame su partneriais visame pasaulyje ir diskutuojame apie būsimą tarptautinį investicijų teismą. Norėtume, kad jis būtų sukurtas ateityje. PPO Nairobyje prieš kalėdas nusprendėme išplėsti į tą susitarimą. Jis e, dabar pateiktas parlamentui ratifikuoti. Tikimės, kad e, tai bus padaryta greitai ir galėsime pasinaudoti visomis galimybėmis, kai šis susitarimas įsigalios. Be to mes pasiekėme susitarimo ir dėl paramos žemės ūkio eksportui panaikinimo. Tai padės e, ES gamintojams ir užtikrins lygią žaidimo sąlygas visiems. Praeitą savaitę išnagrinėjome GSP Plus programą, taip pat e, bendrasis tarifinės, bendrusius tarifinius klausimus ir ES atsižvelgs į tai, kas daroma valdysenos, žmogaus teisų srityje, kaip ir numatyta tarptautinėse konvencijose, daugiau kaip 27 tarptautinėse konvencijose. Mes stengsime, kad mūsų šalis partneris darytų pažangą šiuose srityse. Taigi tai yra svarbus dokumentas. Ir, žinoma, tvari plėtra pabrėžiama ir susitarimuose su Kanada ir Vietnamu. Pagarba darbuotojų teisėms, tvarus aplinkos valdymas, tarptautinės darbo kodekso nuostatos ir jų laikymasis, pilietinės, social... pilietinės visuomenės dalyvavimas e, susitarimuose ir jų įgyvendinime. TTIP dėrybose su Junktinėmis Amerikos valstybėmis buvo pasiūlytas e, ambicingas tekstas dėl tvarios plėtros, skatinama transatlantinė plėtra, transatlantinis bendradarbiavimas, skatinimą dėkti mums aktualias vertybės kitose šalyse ir mes kalbėsime su Junktinėmis Amerikos valstijomis ir pasistengsime užtikrinti, kad ambicijų lygis bus išlaikytas. Taigi, tiek nuveikėme, ką ketime padaryti ateityje. Mes norime įgyvendinti prekybą visiems strategiją, ji buvo paskelbta paskelbta praeitų metų spalio mėnesį. Darbas vyksta. Dėl veiksmingumo norime numatyti nuostatas skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms visuose prekybinėse susitarimuose ir užtikrinti geresnę partnerystę įgyvendinant susitarimus, nes šią sritį turime plėtoti ir tobulinti. Dėl skaidrumo vadovavimės DTIP modeliu, stengiamės skelbti kiek įmanoma daugiau dokumentų dėrybose, juos matote mūsų interneto svetainėje ir tai ketiname daryti ir ateityje. Rimtai dirbame, siekdami įtraukti kovos su korupcija nuostatas į mūsų prekybos susitarimus. Buvo EPBO konferencija Paryžiuje, visai neseniai aš joje lankiausi ir galėjau šią temą pasikalbėti su šalimis partnerėmis. Tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti to, ką esame subrėžę. Taipogi dirbame vykdami savo įsipareigojimus. Aš džiaugiuosi, kad galiu bendradarbiauti su Europos parlamentu, laukiu Europos parlamento pranešimo šio klausimu ir tikiuosi konstruktyvaus indėlio. Mes taip pat tikimės atgaivinti susitarimus su PPO. E, galvojame, kaip išnaudoti tą pagreitį, kaip išnaudoti e, aktyvesnį bendradarbiavimą su PPO. Tai yra prioritetas Niderlandų pirmininkančiai šaliai. Ir gegužės 13 dieną mes šį klausimą aptarsime. Tik tai PPO gali spręsti tokius klausimus, kaip šalims param, parama šalims viduje ar subsidijos. Tačiau taip pat turime spręsti ir pilietiniai visuomeniai aktualius klausimus, pavyzdžiui, skaitmeninė prekyba, tam tikri apribojimai ir reikia numatyti atitinkamus tikslus kuriuos ES gali iškelti. Mes siekiame sudarinėti daugiašalius susitarimus, o jeigu tai yra neįmanoma, tuomet galima pradėti nuo mažesnės grupelės ir e, paskui plėsti susitarimą įsitraukiant į PPO sistemą. Taip pat rengiame dvi šalius ir regioninius susitarimus, pradėsime darybas siekdami uh, atnaujinti laisvosios priekybos susitarimą su Meksika. Susitikau praeitą savaitę su Meksikos ministru ir jau baigėme parengimą į darbą ir tikimės gauti įgaliojimus, tikimės, kad tai bus padaryta po dviejų savaičių. Taip pat norime pratesti Mercosur darybas, jos buvo įstrigę kurį laiką ir tikimasi apsikeisti naujais pasiūlymais jau gegužės pirmoje pusėje. Tai būtų Pirmasis apsikeitimas e, pasiūlymais e, nuo 2004 metų. Nemažai įvykių buvo Merkosur šalyse, tačiau proga tikrai unikali tiek ES, tiek Merkosur šalims. Dėl partnerystės susitarimų, e, SATIK ir JAK susitarimai yra parengti. Tikimės, kad taryba juos patvirtins ir jie bus pasirašyti vasaros pradžioje. Kaiminystės politika E, sustarimas su Ukraina įsigaliojo sausio mėnesį ir dirbame su Ukrainos vyriausybė, kad jie galėtų pasinaudoti sustarimo privalumais ir kad toliau testų reformas, kaip numatyta sustarime. E, su Gruzija taip pat e, veikia panašus sustarimas, mes neseniai ten lankėmės. Taipogi vis ta darybos su Tunisu tai yra pietų kaiminystės šalis ir aš labai džiaugiuosi, kad tos darybos prasidėjo. Dėl Azijos prieš Kalėdas prasidėjo darybos su Filipinais. Pirmasis oficialus darybų raundas vyks čia, Bruselėje, jau netrukus. Tai bus penktosios darybos su Azijos valstybės šalim, su Azijos valstybėmis E, tikimės tokio pat susitarimo kaip ir su Vietnamu. Filipino ekonomika sparčiai auga, ten daugiau kaip milijonas vartotojų ir mes tikimės pasiekti gerą susitarimą su Filipinais. Taip pat susitiksime su Indonezijos prekybos ministru bei Indonezijos delegacija. Tikimės, kad su Indonezija taip pat bus pradėtos dėrybos prekybos rytyje. Tradiciškai Indonezija labai saugo savo rinką, tačiau dabar jie pamažu atsiveria, jie nori bendradarbiauti su ES. Na, mūsų darbo atvarkė tikrai buvo labai užimta. E, dar dirbame su Japonija, investicijų susitarimas su Kinija e, rengiamas turime teisėguros pasiūlymų, komisija bendradarbiausia taryba ir parlamentu. Aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti susitarimą dėl iškasenų iš konflikto zonų. Jau vyko du trišalių darybų raundai ir mes dabar laukiame Niderlandų siekiamo susitarimo taryboje. Tikiuosi, kad e, tas susitarimas taryboje bus pasiektas iki vasaros pradžios. Taipogi rengiame tarptautinį viešųjų pirkimų instrumentą, patvirtinome peržiūrėtą teisėkuros pasiūlymą, džiaugiuosi parlamento paramą, tikiuosi, kad bus daroma pažanga šioje srityje. Prekybos apsaugos instrumentai. E, ir su jais susiję teisės aktai kol kas yra įstrigę taryboje, tačiau diskusijos labai naudingos, šios klausimus būtina aptarti ir tikiuosi, kad e, per ministrų susitikimą taryba taip pat galės diskutuoti šiuo klausimu. Ir galiausiai Kinija. Žinau, kad bus daug klausimų. Kinija ir antidempingo e, srityje vykdomi tyrimai. Na, Kinija nėra rinkos ekonomika, tai visiems aišku, tačiau mes e, analizuojam, kaip geriau vykdyti antidempingo tyrimus ir kaip e, juos įtraukti į prisijungimą prie PPO protokolo kontekstą. Vakar vakare baigėsi viešosios konsultacijos, gavome 5000 atsakymų. Per paskutinės dvi dienas atsakymų srautas ypač buvo padidėjęs. Išnagrinėsime atsakymus, susitiksime su įvairiais suinteresuotais veikėjais, pasistengsime išklausyti visų nuomonės šio klausimu, parengsime atsakymų santrauką ir pateiksime viešųjų konsultacijų rezultatus. Taip pat žiūrime, koksgi būtų bet kokių pokyčių poveikis, kaip tai paveiktų užimtumą bei ekonomiką, darbo vietų kūrimą. Žiūrime, kaip e, reformuoti prekybos apsaugos instrumentus. Taigi tas poveikio vertinimas vyksta ir tikimės jį baigti birželio mėnesį, o tada aptarti visų pirma su kolegijos nariais. Mes e, labai rimtai vertiname šį darbą, stengiamės įtraukti kiek įmanoma daugiau kolegų iš komisijos. Mums reikia atvirų rinkų, tačiau reikia ir vienodų sąlygų visiems. Taigi prekybos apsaugos instrumentai taip pat turi veikti ir būti efektyvus. Taigi tai keletas mūsų darbo sričių, tikriausiai kažką pamiršau, tačiau kolegos man tai primins. Ačiū už galimybę pasisakyti ir lauksiu diskusijų. Labai dėkoju, Cecilija. Prieš pradedamas diskusiją norėčiau priminti kolegoms, kad e, šiandien mes vykdome struktūrinį dialogą su komisijos nare, ponė Maltram, kaip jie ir sakė, tai nėra klausimų atsakymų sesija. Todėl aš prašyčiau jūsų susitelkti ties e, šių metų ir kitų metų komisijos darbo programos prioritetais. Taigi mes aptarsime šiandien e, visus šios klausimus ir po to komitetų pirmininkų suvaigai mes pateiksime šio susitikimo išvadas ir visų komitetų Pirmininkai pateiks savo nuomonę apie naują komisijos darbo programą ir tikiuosi, kad po vasaros atostogų sugrįžę mes galėsime patvirtinti komisijos naują darbo programą. Pirmiausia, suteiksime galimybę pasisakyti frakcijų koordinatoriams ir pato visiems kitiems. Prašau neviršyti trijų minučių savo pasisakymuose tam, kad mes galėtume suteikti galimybę pasisakyti kuo didesniam narių skaičiui. Pirmiausia, EPP atstovas Daniel Kaspari. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamoji Cecilija. Dėkuoju, Cecilija. Jūs jau kalbėjote apie e, tai, kas yra pasiekta, tai ir, ir PPO, ir pono Įrobio, ir daug ką pasiekėte uh, Būtent jūsų darbo dėka. Aš nežinau, kad jums reikia vertimo iš vokiečių kalbos. Ja, also ich wollte gerne eingehen auf die äh, Erfolge, die. Na kągi, kaip aš jau sakiau, iš tikrųjų labai daug buvo nuveikta, PPO, Nairobi, SETA, sustarimas su Vietnamu. Tai yra tikrai labai svarbus dalykai, dideli pasiekimai ir aš norėčiau padėkoti Jums už tai. Darybose su Merkosūro šalimis taip pat daroma pažanga ir už tai dėkojame. Bet mane neramina labiau ne tai, kas vyksta už ES ribų, bet tai, kas vyksta ES ir ta, tai, kaip yra reformuojami mūsų teisės aktai. Prekybos apsaugos priemonė yra blokuojama ir niekas nieko nedaro, da, mineralai iškasinos iš konfliktų apimtų zonų. Čia taip pat nematome realios pažangos. Ir mano klausimas būtų toks, kaip galima būtų uh, įveikti dabartinės problemas, dabartinį tarybos blokavimą. Kaip galima būtų pasistumėti į priekį? Singapūras, pavyzdžiui, reikia apsispręsti, kai, kągi dabar daryti su susitarimu. Susitarimas kaip ir parengtas, Bet dabar mes turime ir kitų sustarimų ir su Kanada, ir su Vietnamu, kur yra įtvirtintos naujos investicijų apsaugos priemonės. Taigi, ką mums dabar daryti? Tai gal galima būtų kažką padaryti su, su susitarimu su Singapūru? Ar galima būtų perėti prie ratifikavimo, ar gal galima būtų pradėti skubos tvarka dar vieną dėrybų etapą? Dabar vyksta struktūrinės dialogas. Uh, Ir kai kalbame apie rinkos ekonomikos statusą, aš manau, kad šiam klausimui turime, e, turime skirti ypatingą dėmesį, nes mano frakcijai labai svarbu, kad po 2016 metų gruodžio mėnesio mes turėtume labai aiškę kovos su dempingu sistemą, nes po, tos, e, po to termino ES turės laikytis PPO e, taisyklių. Ir labai sunku apie tai yra kalbėti. Jūs kalbėjote apie birželio konsultacijų vertinimą, bet paaiškinkit man, kas vyks po birželio, kaip bus tvarkomas Kinijos rinkos ekonomikos statusas, kas bus daroma su juo, ką komisija ketina daryti. David Martin socialistų vard, frakcijos vardu. Nemažai kolegų noriu užduoti klausimų, todėl aš kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, aš kalbėsiu apie daugio šališkumą, daugio šalių susitarimus ir aš džiaugiuosi, kad jūs esat pasiruošę remti šį principą. Ir džiaugiuosi taip, kad, kad jūs e, pasipriešinote tam pareiškimui, kad Doho yra žlugusi. Aš manau, kad mes turime daryti viską, kad apgintume daugia šalę sistemą. Ir mes remiame jūsų pastangas šiuo klausimu. Ir mes nuolat keliame šį klausimą per struktūrinį dialogą ir kai kalbame apie komisijos darbo programą. Toliau. Tęsdamas tai, apie ką kalbėjo ką tik Daniel ir ką taip pat komentuodamas tai, kad jūs sakėte dėl e, pre, e, prekybos apsaugos priemonės. Labai keista, kad e, šis klausimas nėra įtrautas į tarybos gegužės mėnesio posėdžio darbo tvarkį. Aš manau, kad mes parlamentas turime padaryti spaudimą tarybai, tą ir darysime ir nebejoju, kad ir jūs asmeniškai taip pat spaudžiate tarybą. Aš manau, kad mes e, turime bendrauti kiek įmanoma daugiau su valstybėmis narimis ir su pirmininkaujančia valstybė. Ir aš manau, kad čia komisija turėtų iš tikrųjų labai aiškiai įsakyti savo nuomonę, nes e, mes dažnai kritikuojame komisija dėl to, kad ji nepakankamai sparčiai rengia priekybos apsaugos priemonę, bet e, reikia suprasti, kad kodėl taip yra. Taigi reikia pareikalauti, kad taryba kuo greičiau imtųsi darbų, nes mes išgyvename krizę ir mums šios priemonės labai reikia. Ir jie tikrai negali jok, jokiais argumentais teisintis. E, da, Dviejopa paskirtis yra dar vienas klausimas. Netaip seniai trys institucijos padarė bendrą pareiškimą dėl to dvi, e, e, dviejo panaudojimo prekių. Uh, Ir e, mes žinome, kad šiandien, koks yra šiandien kontekstas, terorizmas e, plečiasi ir mums reikia geriau reglamentuoti dviejų panaudojimo e, priekes. Ir kada komisija ketina pateikti pasiūlymą šiuo klausimu? Emad, labas rytas, Komisarė, dėkoju Jums už Jūsų įžangą, nes Jūs paminėjote daugybę klausimų, apie kuriuos aš norėčiau kalbėti. Ir Jūs kalbėjote apie Aziją ir be abejo labai svarbu yra mums stiprinti ryšius su Azijos šalimis, ypač su besivystančios ekonomikos šalimis ir su naujomis rinkomis. Ir Jūs minėjote šiandien Indoneziją. Ir ponas Kasparė jau kalbėjo apie Singapūrą ir Singapūras vaidina svarbu vaidmenį ir mums regione ir mums reikia pažangos. Uh, siekiant susitarimą su uh, Singapūru. Ir reikia tikrai žengti į priekį dideliais žingsniais ir nesilikti nuo įvykių. Taip pat norėčiau paklausti Jūs apie tai, uh, Taivaną ir paklausti, ar gal mes galime turėti priekybos susitarimą su Taivanu, ar ta, jis, tas susitarimas būtų susijęs su mūsų priekybos susitarimu su Kinija ir uh, kiek tai kiek tą klausimą paveiks Kinijos rinkos ekonomikos statuso klausimas ir be abejo yra ir taip pat ir Indija. Kokia yra dabartinė padėtis po aukščiausio lygio susitikimo, kuris įvyko prieš kelias savaitės? Ar jūs pamatėte kokiu nors teigiamu poslinkiu iš Indijos pusės, ar yra kokiu nors ženklų, kad jie yra pasirengę e, aptarti kokius nors klausimus, pavyzdžiui, automobilius, e, alkoholinius gėrimus? Man taip pat buvo labai malonu išgirsti tai, ką jūs sakėte dėl Meksikos. Mes e, turime vienodus užmojus su šia šalmis ir turime tikrai e, plėtoti savo santykius su Meksika. Labai ilgai užtrunka parengti e, susitarimus ir tas teisinės šukavimas, vadinamasis, tikrai užtrunka. Ir ar jūs galite patikinti mus, kad jūs tenksitės viską paspartinti? Kaip taip gali būti, kad kai dabar daromės dėl TTIP, sugebėjome viską įspręsti per šešis mėnesius, tuo tarpu, kai kaip su Latino Amerikos šalimis darybos. Da, trunka daugiau nei porą metų, su Singapūru jau 18 mėnesių. Gal galima būtų ką nors padaryti tam, kad galima būtų darybas baigti kuo greičiau ir pasirašyti susitarimus taip pat labai greitai. Ir aš džiaugiuosi taip pat dėl pažangos, kuri buvo padaryta darybose dėl TTIP ir ypač dėl mažųjų ir vidutinių įmonių. Ir taip pat dėkoju Jums už Jūsų darbą siekiant investicijų apsaugos. Tikrai pasiekta labai nemažai. Ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkoju ir komisariai. Aš norėčiau pratesti tai, apie ką kalbėjo kolegos. Labai svarbu yra turėti labai ambicingą darbo tvarkę ir mes tikrai turė, norėtume pamatyti konkrečių rezultatų visais tais klausimais. Man kartais norėtųsi, kad mūsų prekybos darbo tvarkė būtų nuoseklesnė, kad būtų joje labiau atsižvelgta į mūsų vertybės Mes e, vakar kalbėjome apie daugia šalę sistemą vakar ir apie tai, kad, kaip ją reikėtų koreguoti, kur reikėtų dar pridurti prie jos. Ir galiu Jums pasakyti, kad mes labai daug ko tikimės, ne tik dėl skaidrumo, bet ir žmonės, e, suinteresuotos šalės, maždutinės įmonės, e, verslo atstovai, pilietinės visuomenės atstovai tikrai nori, kad jų balsas būtų išgirstas. Ir todėl norėčiau Jūsų paklausti, kaip Jūs ketinate tobulinti savo komunikavimą įgyvendinimo e, darbą. Ir ar bus užtikrinta, kad tam bus skirti derami ištekliai. Daniel Kasparė taip pat kalbėjo apie tai, kad taryba dabar blokuoja da e, visą eilę klausimų ir tai tikrai mus neramina. Gal jūs galėtume daugiau papasakoti mums apie gandus, kuriuos išgirdome, apie tai, kad uh, Prezidentas Obama kitą savaitę, kitą savaitgalį, kai sustiks čia Europoje su kai, kurie, kai kuriais e, tarybos e, nariais, gali pateikti naują pasiūlymą dėl TTIP. Ir kad galima bus, bus siekiama gal pasirašyti tą susitarimą, bet jų dar nebaigtos dėrybos dėl kai kurių labai svarbių dalykų, apie kuriuos mes kalbėjome nuo pat dėrybų pradžios. Ir, uh, Tikrai mes nenorėtume, kad atsirastų dar kažkoks, para, kažkokios paralelio, lygiai greičiai vykstančios dėrybos. Toliau. Technologija, kei, technologijos keičiasi labai labai grei, greitai. Vis, visi procesai spartėja, vyksta da, tikrai labai greitai. Ir tai gali turėti neigiamų padarinių. Pavyzdžiui, Italijo, e, Italijos vyriausybė, pavyzdžiui, šiandien nutraukė vienos Italijos bendrovės hacking kampanijai e, e, lice, licenciją dėl to, kad ta įmonė pardavinėjo įvairiems režimams pasaulyje programinę įrangą, kuri padeda įsilaužti į koduotas sistemas. Kaip Jums atrodo, ar čia nereikėtų imtis papildomų kažkokių veiksmų tam, kad mes galėtume e, apsisaugoti nuo nederamo e, e, technologijų naudojimo, nuo piknaudžiavimo technologijomis? Ačiū pirmininkė, ačiū komisijas nariai. Be to, ką kiti sakė, be to, ką jūs jau minėjote apie tai, ką esate nuveikusi ir ką ketinate nuveikti ateityje. Tai Priekyba visiems programoje yra jūsų priekybos strategijos dalis. Čia sustelkiama į sąžiningą priekybą, manau, kad tai yra gerai. Ir sąžiningos priekybos idėją reikia toliau plėtoti valstybėse narėse ir šalise partnerėse, kadangi būtent taip galima užtikrinti, kad priekyba nebūtų pati savo tikslas, o suvaidintų kur kas reikšmingesnį vaidmenį. Kitas mano pastebėjimas - PPO. Taip, reikia daugia šalių veiksmų, tačiau ką tai reiškia praktiškai. Ir čia galima kalbėti apie visą sąrašą ir daugia šalių, ir dar daugiau dvišalių susitarimų. Uh, Ir e, iš tiesų, kalbant apie 17 metus, kai būtų galima skatinti daugiašališkumo e, principo e, gyvenimą susitelkiant į konkrečius skyrius, dėl kurių reikėtų susitarti dėrybų metu. Antra, vakar e, čia taip pat lankėtės ir kalbėjote apie daugia, daugiametę e, finansavimo programą bet e, tiksliau mes kalbėjome apie ją. Ir norėčiau paprašyti jūsų paaiškinti, e, kur yra prarandamos lėšos e, dėl muito ir iš nusavų išteklių ir kaip tai bus kompensuota ES biudžetui, jeigu nebus uh, generuojama pajamų, tai neturėsime nuo savų išteklių. Tai kalbant apie horizontalų bendradarbiavimą Europos komisija, e, kas yra daroma, kas apie tai galvojama, ar komisija turi strategiją? Uh, dėl to, e, kaip būtų galima kompensuoti tas, e, per, tos prarastus e, nuosavus išteklius, ar tai būtų daroma per finansinių sandorių mokestį, arba galbūt būtų galima ištraukti į dienos šviesą finansinius sandorius, kaip kada atskleidė Panamos dokumentų nutekėjimas ir iš tiesų yra yra kelių, kaip tai būtų galima padaryti, kaip siekti šitų tikslų, kad nebūtų taip, kad mes tiesiog vienašališkai panaikinsime muitus ir tiek. Kinija ir jos rinkos ekonomikos statusas, tai aišku, plati labai sritis, aš tai labai gerai suprantu. Per plenarinę sesiją kovo mėnesį aš pasiūliau dvišalį sustarimą dėl konkurencingumo tarp ES ir Kinijos. siekis būtų gilintis į užimtumo politiką, e, dempingo, konkurencingumo politiką. Nes man atrodo, kad e, Lėkiame į, į pražutį ir norėčiau tam iškirsti kelią. Norėčiau daug dar ko paklausti apie Rusiją, apie korupciją Ukrainoje, Moldovoje. Uh, ES ambasadorius mano, kad Moldova yra tiesiog žlugusi valstybė. Pirmininkas, ačiū, kalbėjo koordinatoriai, dar žodžio paprašė 11 narių ir turi būti su jumis labai griežtas, suteikdamas galimybę pasisakyti. Gerai, 12 e, narių gaus galimybę pasisakyti. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Visų pirma, norėčiau pasakyti, jog sveikinu jūsų įsipareigojimą, duotą dar 12-aisiais kaip e, komisijos nariai dėl parlamento įtraukimo, e, parlamento nagrinėjimo teisėjai dėmesio skirimo ir iš tiesų matome, kad kalbant apie ES prekybos politiką yra daugiau demokratijos, skaidrumo. Uh, Ir iš tiesų tai teigiama pažanga, reikia ir toliau įti tą linkmę. Junktinės karalystės referendumo kontekste klausimas dėl demokratinio nagrinėjimo ir kaip plėtojama prekybos politika. Nes kartais iš tiesų tie, kas pasisako už įstojimą iš ES, platina tam tikrus metu, mitus ar netgi melus, tai galbūt galėtumėt jūs paaiškinti ES atskaitinga savo piliečiams, kalbant apie jos prekybos politiką. ES veikia Europos piliečių interesų vardu vykdydama dėrybas. Iš tiesų. O, siekiant didesnio skaidrumo susijusio su TTIP dėrybomis ir kitomis dėrybomis e, reikėtų konkrečių veiksmų, tai įdomu, ar tai traukti jūsų tolesnius e, planus. Ir Toliau labai svarbu, kaip laikinai taikomi susitarimai, e, kalbant apie demokratinį dalyvavimą ir iš tiesų yra tam tikrų abejonių, kaip bus e, su numatomais susitarimais, kalbant apie jų laikiną taikymą ir teisiškai mūsų ministrai gali, e, gali susitarti gyvendinti priekybos sutarimą prieš balsuojant Europos parlamentui. Junktinė karalystė yra pritarusi tokiai nuostatai, tačiau ar, ar, komisija gali užtikrinti, kad parlamentas turėtų galimybę balsuoti prieš pradedant laikinai taikyti priekybos susitarimus. Mes jūsų to klausėme, anksčiau jūs pažadėjote, kad tai darysite, tačiau dabar girime, girdime tam tikrų abejonių, kurias išsako, išsako įvairios pusės, kad, pavyzdžiui, CETA susitarimas gali būti pradėti taikyti laikinai, kol dar nebalsavo Europos par parlamentas. Ar jūs galėtumėt užtikrinti, kad joks prekybos sustarimas nebus laikinai pradėtas taikyti, kol dėl jo nebalsavo Europos parlamentas ir kol tas sustarimas neratifikuotas? Pone Miller, aš noriu pritarti ponios Gildo Darling pasisakymui nes ji išsakė tai, ką aš norėjau pasakyti. Mes turime problemų su transnacionaliniu institutu dėl to, kad kalbama, jog teisė, kuros teisė bus neliečiama. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas uh, šiandien svarstė TTIP klausimą ir sakė, kad e, Niderlandų žemdirbiai protestuos dėl TTIP. Iš tikrųjų yra nemažai klausimų, kuriuos dar reiktų aptarti. Vakar Kanados ministrė kalbėjo apie tai, kad susitarimai pradės veikti prieš ministrams juos patvirtinant ar aptariant. Ukrainoje taip pat kad ketinama susitarimą pradėti taikyti e, neapibrieštai, tai yra, kad jis laikinai bus pradėtas taikyti dar prieš jį ratifikavus. Taigi kaip taip yra, kad prieš ratifikuojant susitarimą jis gali jau įsigalioti. Inma, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai ir labai ačiū už pasisakymą. Noriu užduoti kelis klausimus. Pirmiausia, dėl santykius su Latino Amerikos šalimis. Atrodo, kad Merkosur klausimų bus apsikeista pasiūlymais gegužės mėnesį, tai gera žinia. Tačiau atsižvelgiant į padėtį Brazilijoje, man įdomu, kokia rizika kyla. Ar procesas galės vykti kaip įprasta, ar bus atsižvelgta į padėtį Brazilijoje, ar nepasikartos tai, kas jau buvo įvykę, ar nebus jokių kliučių procesui. Dėl Ekvadoro. Mes visi labai gerai suvokiame, jeigu, e, kad jeigu iki metų pabaigos neįsigalios daugiašalis e, priekybos susitarimas su Ekvadoru, Peru ir Kolumbija, e, padėtis labai pablogės. Ir taipogi Ekvadorė įvykus žemės drebėjimui šalies situacija tapo dar sudėtingesnė. Taigi, ką mes galėtume padaryti, kad nuramintume Ekvadorą ir kad užtikrintume, jog pasistengsime e, laiku ratifikuoti susitarimą, padėsinti jiems atkurti savo ekonomiką. O dar norėčiau užduoti klausimą, kada ketinama atnaujinti prekybos susitarimą su Čilė. Uh, Dar vienas klausimas dėl e, pasirašytų susitarimų įgyvendinimo bei stebėsenos. Man atrodo, kad stengiamasi išplėsti su kitomis šalimis pasirašytų susitarimų skaičių, tačiau nepakankamai stebimi tie susitarimai, kurie jau buvo pasirašyti ir nepakankamai stebimas jų įgyvendinimas. Galbūt galėtume atlikti ekspost vertinimą e, esamiems susitarimams reikia pažiūrėti, kaip jie yra įgyvendinami, ar jie yra veiksmingi e, siekiant juose numatytų tikslų. Ir baigdama noriu užduoti klausimą dėl Kinijos. Santykiuose su Kinija be e, jau visiems žinomų problemų - rinkos ekonomikos statusas ir e, PPO taisyklių netaikymas. Yra dar viena problema, kuri man kelia nerima. Nemažai Kinijos prekių patenka į Europos Sąjungą, bet jos netitinka Europos Sąjungoje keliamų reikalavimų. Trūksta pajėgumų, trūksta išteklių, kad galėtume iš tikrųjų atlikti visų prekių inspekciją. Ir tai turi poveikį mūsų pramoniai. Gal galėtume glaudžiau bendradarbiauti su muitinės ir pramonės atstovais ir užtikrinti, kad į ES patenkančius Kinijos prekės atitinka reikalavimus. Sì, grazie, anche io voglio ringraziare e complimentare la... Ačiū, pana Boska. Aš noriu taip pat e, padėkoti komisijai, pasidžiaugti, kad prekybos politika pastaraisiais metais yra labai veiksminga, kad buvo nuveikta nemažai šioje srityje. Pirmiausia, dėl Kinijos. Noriu padėkoti Jums už naują informaciją. Vakar baigėsi konsultacijos ir dar prireiks laiko, kol galėsime išspręsti visus aktualius klausimus. Tačiau atsižvelgiant į institucijoms tenkantį išorinį spaudimą e, e, ir parlamentui tenkantį išorinį spaudimą, norėjau paklausti, štai ko. Ar komisijos numatyti terminai, tai yra ketinimai teikti pasiūlymą Liepos mėnesį, bus įgyvendinti? Ar iš tikrųjų bus laikomasi numatytų terminų ir pasiūlymas bus pateiktas laiku? Taip pat noriu paklausti, kokia gi būtų komisijos nuomonė šio klausimo apskritai. Dar vienas dalykas, tai minėjome ir vakar. E, sus, žaliosioms prekiams skirtas susitarimas. Buvo daug tikimasi iš šio susitarimo, tačiau atrodo, kad dabar jis stringa. Reikėtų daryti pažangą šioje srityje. Kaip vyksta darbas? Ponas Fizas. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijai. Dėkui komisijos, komisijos nariai už pristatymą na, ji patvirtino, kad Kinija netenkina visų sąlygų, kad galėtų būti laikoma rinkos ekonomika. Tai svarbus dalykas. Taipogi reikia, kaip e, komisijos narė ir minėjo, stebėti e, aplinkosaugos standartus, e, darbo standartus Kinijoje E, reikia prisiminti tokias pramonės šakas kaip keramika ir kitos svarbios šakos. Taipogi reikia nepamiršti iš Kinijos patenkančių prekių kontrolės, kontrolės uostuose. Aš e, lankiausi Genujos uoste ir e, tiesą sakant, ten išgirdau, jog muitinės reikalavimai visose uostose skiriasi, kas leidžiama viename uoste, neleidžiama kitame. Uh, Taigi reikia taipogi suvieninti reikalavimus. Inmakulada taip pat minėjo Ekvadoro klausimą. Žinau, kad e, susitarimo eiga iš tikrųjų nepriklauso nuo komisijos, viskas priklauso nuo tarybos, tačiau tiesą sakant, Ekvadoro padėtis tikrai labai sudėtinga. Žemės drebėjimas, naftos kainų smukimas ir tiesą sakant, Jeigu Ekvadorui nereikėtų mokėti muitų mokesčių kitais metais, jų padėtis labai pagerėtų. Taigi reikėtų šį sustarimą pasirašyti kuo anksčiau. Dėl Meksiko žinome, kad bandome atnaujinti sustarimą, tai labai svarbu toliau dirbti šią linkmę. Taip pat Merkosur susitarimai e, buvo išsakytas pasiryžimas pratesti šias dėrybas, tačiau turime užtikrinti kad situacija Brazilijoje bus stabili, nežinau, kitaip tai gali būti žalinga Merkosur vykstančiams dėryboms. Ačiū, pana Šuster. Ačiū, ačiū, poniai Malstrom. Noriu išsakyti du man itin svarbius klausimus. Sakėte, kad ateityje turėsime skirti daugiau dėmesio susitarimų įgyvendinimui įgyvendinimo stebėsena itin svarbi šiame kontekste. Kokios lėšos bus tam skiriamos? Komisijoje ketinate svarstyti šios klausimus, tačiau jeigu mes įgyvendiname priekybos susitarimus, turime užtikrinti, kad jų nuostatų laikymosi skirtingi direktoratai bendradabiau šio klausimu, jeigu pažiūrėtume į susitarimus su Afrika, su Karibais, mums reikia tvarių strategijų apimančių įvairiausius aspektus. Taigi reikia užtikrinti, kad vykdama nuosekli politika šioje srityje. Kokio požiūrio laikysitės, kaip organizuosite savo būsimą darbą, susitarimų skaičius didėja, tai gerai, tačiau turime užtikrinti, kad susitarimai yra tinkamai gyvendinami ir užtikrinti, kad politika šioje srityje bus nusekli. Kitas dalykas – asociacijos susitarimai su Rytų Europos šalimis. Mane nustebino tai, kad jog mes esame pasirengę liberalizuoti vizų režimą taikomą Ukrainai, neatsižvelgdami į Niderlanduose vykusio referendumo rezultatus. Jeigu vienos valstybės narės piliečiai balsuoja prieš tokį susitarimą, kokiosgi referendumo pasiekmes, mūsų politiniai lūkesčiai tokių šalių atžvilgių labai dažnai žlunga. Pažiūrėkime į susitarimą su Moldova. Taigi turime pagalvoti, kokie kryptimi eisime. Mes taip pat turime aiškiai išsakyti savo poziciją Rusijos atžvilgių. Ir rytų Europos e, šalis iš tikrųjų turi nemažą ryšį su Rusija. Man įdomu, kaip spręsite šios klausimus. Ačiū, Agnes. Atsiprašau, ne tą mygtuką paspačiau, sako kalbėtoja. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti tokia ambicinga komisijos darbo atvarkė, pasidžiaugti tuo, kad tiek energijos skiriama prekybos politikai, ir taip pat Jums padėkoti. Manau, nebūsiu paskutinė, kuri Jums dėkoja. Dar vienas dalykas. Buvo pateikta daug įdomių klausimų, taigi kalbėsiu trumpai. Norėjau užduoti klausimą e, dėl e, gandų, kuriuos taip pat minėjo Marikė Strakė. Sklinda gandai, kad Junktinės Amerikos valstijos nenori suteikti Kinijai rinkos ekonomikos statuso ir kad amerikiečiai mus gastina, jog, me, jog jei mes e, pripažinsime Kiniją rinkos ekonomiką, jie apsunkins TTIP susitarimo pasirašymą. Na, nežinau, ar tuos gandus galite patvirtinti ar paneigti. Aš kaip Niderlandų atstovė Taip pat noriu užduoti klausimą, kurį jau minėjo pon, mano kolega šus, ponas Šustert. Kas bus e, su prekybiniais susitarimais e, ir asociacijos susitarimais e, referendumų kontekste? Pavyzdžiui, dėl CITA Ar neketinate, sakykime, asociacijos susitarimuose išskirti atskiras dalis, sakykime, skiršnius skirtus prekybai, investicijoms skirtus skyrius bei kitus skyrius, kad, sakykime, tas sustarimas būtų suskirstytas dalimis ir kai kurie skirstiai patektų į ES kompetenciją. Taipogi, ko tikimasi iš susitarimo su Singapūru? Ar tai bus mišrus susitarimas? Um, kaip bus dirbama toliau? Dėkau, panė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, nes jau beveik visi klausimai buvo paminėti. Mano klausimas yra susijęs su su Moris, e, Mauricijos kon, konvencija. Pagal, šią konven, e, pagal šį susitarimą mes turėsime taikyti skaidrumo mechanizmą tiems susitarimams, kurie buvo pasirašyti iki 2014 metų. Panašu, kad e, valstybės narės blokuoja šią konvenciją ir aš norėčiau paklausti, kodėl taip yra. Ar jos tiesiog nenori įdėkti daugiau skaidrumą? Uh, kai įgyvendinami yra tas susitarimai, ar čia kalbama apie kompetenciją ir e, gal valstybės narės mano, kad e, investicijų reguliavimas e, įeina į jų kompetencijas. Pana Siko, ačiū ponė pirmininkė, gerbimoji komisarė. Aš manau, kad Kai mes kalbame apie ES priekybos politiką, mes turėtume nepamiršti, kad e, kokia yra dabartinė situacija Europoje. Negalime pamiršti, kad žmonės vis mažiau pasitikė ES institucijomis ir prekybos politika, ypač jeigu ją palyginsime su kitomis e, politikos rytimis, jų neminėsiu, jos jums yra žinoma, žinomos, yra labai svarbi, jei mes norime atkurti žmonių pasitikėjimą ES politiką. Ir aš noriu dar kartą jums priminti, kad mes turime apie tai nepamiršti. Yra daugybė klausimų, kuriuos mes turime spręsti. Aš visų neminėsiu. Jau buvo paminėta ir Kinija, ir TTIP susitarimas, ir kiti susitarimai. Ir mes turime imtis veiksmų greitai Ir tai turi būti tinkami veiksmai. Mes negalime sėdėti e, rankas sudėję. Mums reikia ieškoti konkrečių atsakymų į labai konkrečius klausimus. Ir tų atsakymų laukia žmonės, ypač mano šalyje Italijoje, kur pramonės e, sektoriui daroma yra didžiulė žala jau dabar ir bus dar labiau e, pakengta tuomet, kai Kinijai bus suteiktas rinkos ekonomikos statusas. Aš suprantu, kad turime elgtis atsargiai, bet turime surasti pačių, todėl turime ieškoti pačių geriausių sprendimų. Tai taip susitarimas. Da, jūs kalbėjote, kad iš tikrųjų reikia apsaugoti geografinės nuorodas ir imko komitete apie tai buvo neseniai kalbama. Taigi aš pritariu tam, ką sakė mūsų frakcijos koordinatorius ponas Kasparė. Uh, iš esmės šio klausimo. Bet baigdamas, e, komisarė, noriu pasakyti, kad man atrodo, kad mūsų priekybos politika kartais yra pernelik agresyvi, ypač kai mes norime pagerinti e, santykius su kai kuriomis šalimis. Pavyzdžiui, pietų Italijoje mes e, nebegalime taikyti su tuo, kad mes teikiame labai daug finansinės paramos kai kurioms šalims. Aš, pavyzdžiui, esu pranešėjęs dėl Tuniso ir šią šalį ketinama suteikti 500 e, milijonus eurų. Ir e, kaip tik rengiamas yra pranešimas e, šiuo metu to klausimo. Ir mes pateiksime klausimus, pateiksime pakeitimų šiam pranešimui. Ir me, mes, pietų Italijoje, puikiai žinome, kad mes turime didžiulių problemų, tai uh, prekiaudami ir alyvogėmis, ir uh, apelsinais. Ir visiškai net, netinkama yra tai, kad uh, kad mūsų priekybos politika kartais daro mums daugiau žalos, nei atneša naudos. Ir tikrai tai tik dar labiau atsumė piliečius nuo mūsų. Ponas Morė, ačiū ponė pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti ir komisijos nariai už tai, kad jie atvyko pas mus. Man atrodo, kad yra šioks toks paradoksas. Mano kolegos jūs e, gyrė, sako, kad daroma pažanga, kad bus dar geriau. Iš tikrųjų, jūs dirbėt geriau nei jūsų pirmtakas. Bet kartu mes matome Europoje kad kad tikrai žmonės vis mažiau ir mažiau pasitikė mūsų veiksmais, ypač kai kalbame apie TTIP ir galime minėti kitus susitarimus ir SETA ir, ir visai neseniai žmonės proeuropietiško šalyje balsavo prieš asociacijos susitarimą su Ukraina ir aš norėčiau jūsų paklausti, kokias jūs darote išvadas iš visų šių įvykių. Mums reikia intelektualinės revoliucijos, visiškai kitokios metodologijos, reikia visiškai kitokio požiūrio, taip kaip vertimos yra dėrybos dėl E, laisvosios prekybos susitarimų. Jūs e, e, Paklauskite mūsų piliečių, jie ko gero atmes bet kokius susitarimus šiuo metu. Pirmiausia, dėl to, kad yra pernelik mažai skaidrumo. Taip, iš tikrųjų, anksčiau buvo dar blogiau. Antra, žmonės mano, kad yra, yra teigiama pirmenybė daugia šalių įmonių. Uh, E, interesams. Ir trečia, sako, kad reikia veikti sparčiau, bet aš manau, kad ne, reikia kaip, kaip tik, kad neskubėti. Ir mums, pavyzdžiui, reikia labai aiškiai žinoti, ar bus taikoma da, preliminariai seta sutartis, nes tai yra demokratijos klausimas, pavyzdžiui, dėl priekybos paslaugomis susitarimo. Mums buvo pasakyta, kad, kad, kad mum, mes įsiklausysime parlamento nuomonę, po to pasakoma, kad, ne, kad uh, pateikime pasiūlymai, kurie visiškai to, to neatspindi. Uh, Kai kuriuose valstybėse narėse tikrai žmonės nerimauja, ypač Prancūzijoje, dėl dėrybų su Merkosur šalimis. Komisija ketina pateikti pasiūlymą, kuriuose bus numatytos nuolaidos dėl jautinos ir tai tikrai neramina daugybę ūkininkų, da, o ypač dabar, nes Europa išgyvena nepaprastai sunkia krizė šiame sektoriuje. Dėkuoju, gal užsidėkite savo ausines, sako ponas Taukola, aš kalbėsiu savo gimtają kalbą. Tai bus greičiau. Šiuo metu ES darasi dėl prekybos paslaugomis susitarimo ir transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo. Šie susitarimai yra susijęs su JAV ir su paslaugomis. Tiesiog ir netiesiogiai. Ir svarbiausia yra tinkamai įsigilinti į visus techninius šių susitarimų aspektus. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs darote, kai matote, jog yra šiokio tokio dubliavimosi, kai dubliuojasi, persidengia e, jūsų įgaliojimai ir kaip galima būtų siekti geresnių e, rezultatų. Uh, please. Ponas Buchner. Dėkoju. Noriu padėkoti komisijos nariai Man buvo labai malonu išgirsti, kad jūs kalbėjote apie laisvą prekybą. Aš manau, kad iš tikrųjų situaciją dar galima būtų tikrai gerinti, dar galima būtų tikrai tobulinti mūsų tarptautinę prekybą. Mane nuvylė konferencija Nairobėje dėl to, kad tenai nebuvo įspręstas pats svarbiausias asmenis klausimas. Šiandien Europoje ir Junktinės Amerikos valstijose vis dar mokamos didžiulės subsidijos ir po to mūsų produkcija patenka į besivystančių šalių rinkas ir taip žlugdo žemės ūkiai tose šalise. Ir aš manau, kad mes turime prisimti atsakomybę už daugybę besivystančių šalių problemų. Ir mano, noriu užduoti Jums klausimą, arba gal tai net yra prašymas, gal Jūs galėtumėt mums visame papasakoti apie tai, kokiu veiksmu ketinate imtis šioje, šioje srityje. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau kai ką pridurti. Ponas Siko ir ponas Morvė apie tai jau kalbėjo. Šiuo metu vyksta diskusija dėl ES prekybos politikos. Mes matome, kad europiečiai nebepasitikė ES e, politiką, ypač prekybos srityje. Ar jūs neturėtumėte savo kitų metų darbo programą įrašyti kai, uh, pirmų numerių būtinybės atkurti žmonių pasitikėjimą, ypač priekybos uh, e, srityje. Aš suprantu, kad tenai daug yra uh, svarbių prioritetų, bet man atrodo, kad nepaprastai svarbu įtikinti žmonės, kad mūsų priekybos politika yra gera. Uh, Mes galime kalbėti uh, apie priekybą, galime daryti daugybę naudingų mūsų galva dalykų, bet uh, jei žmonės jas nepasitikės, tuomet mes, tarp mūsų bus didžiulis atotrukis. Dėkoju, gerbėmėjai nariai, už jūsų klausimus. Aš pasistengsiu be abejo atsakyti į visus klausimus. Taip, be abejo, tai yra nepaprastai sudėtingas klausimas. Taip, žmonės vis mažiau pasitikė ne tik mūsų politi prekybos politiką, bet politika apskritai kai kuriuose šalyse. Uh, Ir mes matome, kad yra ir politinių jėgų, kurios e, tuo pasinaudoja ir skleidžia įvairius gandus, kurie yra visiškai nepagristi. Aš šiandien stengiuosi e, jums paaiškinti, kad mes turime priekybos politiką, kuri yra šiandien skaidresnė. Nieko met anksčiau ji nebuvo tokia skaidri Europos Sąjungoje. Aš žinau, kad jums atrodo, kad dar ji nėra, nėra pakankamai skaidri, bet mes laipsniškai žingsnis po žingsnio darome ją vis skaidresnę. Mes dirbame su savo partneriais, mes e, e, skelbėme dabar informaciją mūsų įgaliojimus, mes e, dirbame su valstybėmis narėmis, kai su, su kai kuriomis yra sunkiau dirbti nei su kitomis. Taip pat dirbame šiuo klausimu ir su savo partneriais. Mes pasakome labai aiškiai, kad mes norime, kad būtų kuo daugiau skaidrumo. Tai yra mūsų įsipareigojimas. Mes kreipėmės daugybę šalių. E, tai ta šalis, kur, kur mes galvojame, kad būtų naudinga atverti rinkas tam, kad galima būtų kurti darbo vietas, bet priekyba nėra susijusi vien su ekonomika. Priekyba e, gali pasitarnauti mums, kai mes norime e, propaguoti tam tikras vertybės, tvarų vystimasi, žmogaus teisės, aukštus darbo standartus. Mes taip pat bendradarbiavome su profsąjungomis, nepilietinėmis pilietinės visuomenės organizacijomis, su NVO, su paprastais piliečiais. Taip bendradarbiavame, kaip niekuomet anksčiau nebuvo daroma. Mes norime, kad kuo daugiau žmonių įsitrauktų į mūsų prekybos politiką. Mes taip pat, da, kaip jūs ir minėjote, daugiau dėmesio skiriame įgyvendinimui. Mes norime užtikrinti, kad visi pažadai būtų ištesėti Ir man atrodo, kad jeigu žmonės pamatys, kad e, dėl mūsų priekybos politikos didėja ekonominis augimas, daugėja darbo vietų, e, matys, kad e, priekybos politika vykdoma yra skaidriau, kad ir gerbent mūsų pagrindinės vertybės, tuomet ir žmonės labiau ją pasitikės. Bet neįmanoma to padaryti per vieną dieną. Komisijoje jie dirba ir priekybos generalinis direktoratas dirba. Da, de dieną, naktį labai sunkiai. Bet mes negalime visko padaryti vien savo jėgomis. Čia daug kas priklauso nuo valstybės narės. Aš, pažiūrėjau, valstybė nariu, aš negaliu, pažiūrėjau, pradėti jokių priekybos dėrybų, negavusi leidimo iš valstybių narių, negavusi dėryb, įgaliojimų dėryboms. Taigi valstybės narės turėtų tikrai aktyviau dirbti šioje srityje. Bet mes negalime iš tikrųjų atlikti jų pareigų. Jie mums sako, pra, pradėkite dėrybas su ta, ta, ta šalimi, šalimi, baikite dėrybas dėl TTIP ir po to jie sugrįžta, tie patys politikai sugrįžta namo ir sako, ne, ne, ne, ne, o TTIP, ne, tai kaip, kaip baisu, ne, ne, ne, net neminėkite to. Uh, Ne, aš manau, kad e, reikėtų pirmiausia pradėti nuo valstybių narių. Komisija mano, kad mes iš esmės pakeitėme mūsų priekybos politiką ir mes tikimės, kad žmonės vis labiau mumis pasitikės, bet mes, mums reikia ir kitų pagalbos siekiant to tikslo. Na gerai, o dabar prie jūsų tikslo. Pone Kasparė, jūs visiškai teisingai sakėte, taip, iš tikrųjų, mums uh, ni, sunkiai sekasi su kai kuriais pasiūlymais. Konflikt, uh, mineralai iškasinos iš konfliktų apimtų regionų, taip, mes uh, vyksta dabar trišalės darybos ir tikimės, kad baigsime jas iki vasaros. Uh, Dėl ekonomės partnerystės susitarimų palauksime, pažiūrėsime. Priekybos apsaugos priemonė, taip, čia reikia tik, tikrai da, aktyviau dirbti. Tikimės, kad pirmininkaujantė šalis pateiks kažkokį pasiūlymą. Taip, nere, be abejo, reikia apie tai kalbėti. Mūsų piliečiai, žmonės. Uh, E, laukia rezultatų ir mes turime padaryti viską tam, kad mes turėtume labai gerą priekybos apsaugos priemonę, kai ji yra reikalinga. Ji yra rei, mums reikalinga, bet e, negalime taip pat ir ją piknaudžiauti. Ir pavyzdžiui, da, e, Kinijos atveju, ypač plieno sektorija, taip, konkurencija nėra labai sąžininga ir todėl mums reikia turėti labai aiškę priekybos apsaugos priemonę. Toliau kava su kankinimas. Taip, čia taip pat mes e, dirbame, ypač su pirmininkaujančia šalimi. Paskutinis klausimas dėl dviejų panaudojimo prekių. Taip, aš apgailėstauju, kad čia yra dėlsime. Tai yra nepaprastai sudėtingas klausimas, bet mes tikimės po vasaros pateikti Jums pasiūlymą šiuo klausimu. Jis yra rengiamas šiuo metu. Singapūras. Kada mes turėsime tą susitarimą? Niekas to nežino. Niekas nežino, kada teismas pateiks paaiškinimus. Mes jų labai laukime, tikimės, kad tai vyks jau rūdienį, bet, e, žinot, niekas nežino, kada tai bus. E, aš galiu spėlioti, jūs taip pat. Uh, Aš tikrai nežinau, bet šiuo metu vyksta diskusijos su Singapūru. Aš žinau, kad e, jūsų delegacija nesnei lankėsi Singapūrė ir jūs taip pat stengiatės pasakyti, kad e, taip, tas susitarimas yra pasirašytas, bet mes tikimės, kad Singapūras taip pat pakeis savo poziciją dėl investicijų skyriaus ir tikimės, kad uh, jie priims savo sprendimą. Ir po to, kai teismas paskelbs savo uh, nutarimą, tuomet mes galėsime labai greitai. Uh, tęsti darbą. Pone Martin, jūs e, taip pat klausėte apie dviejų panaudojimo prekes ir apie e, priekybos apsaugos priemonę. Pone McLarkin, e, Singapūras, taip, aš jau atsakiau, tai Taivanės, ten neseniai įvyko rinkimai ir oficialiai vyriausybė pradės darbą tik tai gegužės 20 dieną. Tik tuomet galima bus pradėti da, bandyti įsiaiškinti, ar, ar galima būtų pradėti dėrybas. taip mes gavome pasiūlymų ir patikėme valstybės narėms informaciją apie aukščiausių lygio susitikimą Nairobėje. Taip ir mes. Uh, dar dirbame šių klausimų ir aš kalbėsiu su priekybos ministrais ir bandysiu įsiaiškinti, ar galima ten ką nors spręsti. Tesnė šukavimas ir vertimas, taip iš tikrųjų, kartais šie dalykai užtrunka, versti reikia į 23 kalbas ir tai, tai nepadaroma per dieną. E, teisinis patikrinimas, teisinis šukavimas, mes e, čia e, bendradarbiavome su taryba, tam, kad būtų išvengta bet kokio darbų dubliavimo. Ir teisinis patikrinimas e, tai yra dalykas, kurį atlieka ir mes, ir komisija. Ir tai paprastai užtrunka apie tris mėnesius, e, bet jis yra labai reikalingas. Deja. Toliau buvo pano Šarkės e, klausimas dėl išteklių. Jūs nuolat užkraunat mus papildomų funkcijų ir mes patys prisimame papildomų įsipareigojimų, vertinimai, įsitraukimas į papildomas veiklas. Tam reikia papildomų išteklių. Ir taip mes dirbame labai labai daug, bet mes galėtume tikrai uh, uh, pasamdyti dar šimtus žmonių. Uh, mes, pavyzdžiui, norime dirbti. Uh, norime dirbti skaidriau. Pavyzdžiui, dėl priekybos apsaugos priemonės mūsų dažnai klausia, kodėlgi jūs negalite dirbti taip sparčiai kaip amerikiečiai. Bet juk amerikiečiai turi kur kas daugiau darbuotojų. Hanoveris. Hanoveryje vyks nemažai renginių. Aš suprantu, kad ambasadorius Froman, nemažai komisijos narių tenai nukeliaus, taip pat ir jūsų komiteto pirmininkas, kiek aš suprantu, kanclerė ketina pakviesti mūsų visus vakarienės. Taip, daug bus kalbama apie saugumą, bet bus kalbama ir apie TTIP. E Kokios bus išvados padarytos, na, to dar negaliu pasakyti. Dėl TTIP e daroma yra pažanga. Kiekvieną savaitę vyksta susitikimai. Ir dar kai ką dar reikia padaryti, kai ką dar reikia įspręsti. Amerikiečiai, pažiūrėjau, labai aiškiai pasakė, kad jiems netinka tokia sušvelninta šio susitarimo versija. Ir mūsų įgaliojimai yra gan platus ir jie mes, naudodomės tokiais įgaliojimais, parengtume tik tai labai tokio bendro, bendro pobūdžio susitarimą būtų tikrai labai negerai. Taigi mes dirbame tai ir, pas, ir prekyba paslaugų, prekybos paslaugų sustarimas, taip pat dirbame da, su tuo da, geografinių nuorodų apsauga. Pažiūrėsime dar, kas vyks pirmadienį ar antradienį. Pane Šolts. Taip, sąžininga priekyba, mes remiame sąžiningos priekybos praktiką ir uh, programas ir mes rengėme ES sąžingos prigybos e, parametrus. Ir jūs, ir ponas Martin, ir kiti jau siūlėte mums e, e, įvesti apdovanojimą už sąžiningą priekybą ar, ar veiklą šioje srityje. PPO kaip galima būtų čia žengti į priekį. Aš manau, kad mums, daryti, mums reikėtų turėti labai aišku planą apie tai, ko mes sieksime per ministrų susitikimą, kuris vyks 2017 e, m. gruodžio mėnesį. Mums reikia pradėti renkti realistinę, bet ir ambicingą darbo tvarkę. Mes dirbame ES, nuolat apie tai kalbame su valstybėmis narėmis, vyksta taip pat ir dialogas su pilietinė visuomenė, kitas posėdis kaip tik vyks antradienį ir aš jame dalyvausiu. Ir mes turėsime taip pat nemažai galimybių aptarti ir, ir PPO klausimus ir per didžiojo 20-ko susitikimą Šanhajoje ir per EBPO susitikimą Birželio mėnesį. muitai, taip, tai labai svarbus yra klausimas, valstybės narės už tai atsakingos ir kai kurios valstybės narės dar turėtų nemažai e, padirbėti tam, kad užtikrintų, kad visų taisyklių būtų laikomasi visuose uostuose. Aš perdusiu jūsų pastabas kolegai, kuris yra atsakingas už muitus ir paklausiu jo, ar galima būtų ką nors padaryti šioje srityje. Toliau e, pajamų iš e, tarifų praradimas. Uh, Taip, čia tai yra aktualus klausimas ir valstybės narės, tai paveiks valstybių narių įnašus. Toliau ES ir Kinija. Mes iš tikrųjų darome šiuo metu ir galvojame, kaip galima būtų plėtoti skaidresnius santykius investicijų srityje. Kirtin Darling, taip aš girdėjau apie Junktinę karalystę rengiamą referendumą. Taip, taip, skaičiau apie tai kažkur. Be abejo, komisija negali kištis į Junktinės karalystės reikalus. Bet aš galiu visiškai pritarti kai kuriems iš jūsų pareiškimų. Europos priekybos politika formuojama Europos komisijos bendradarbiavimus valstybės narimis ir Europos parlamentu. mūsų darybų įgaliojimus patvirtina vienbalsiai visas valstybės narės ir po to susitarimą turi patvirtinti Europos parlamentas. Ir jums yra žinoma, kad mes kiekvienoje darybų stadijoje nuolatos su jumis bendraujame ir jūs rengiate specialias darbo e, grupės, jūs turite INTA komitetą, e, kuris nuolat stebi mūsų darbą ir mes norime įgyvendinti priekybos visiems programą kuo geriau. Ir norime kad e, visos mūsų dėrybos e, vyktų taip pat skaidai, kaip ir dėrybos dėl TTIP. Mes skelbsime viešai mūsų dėryb, įgaliojimus dėryboms, e, savo pasiūlymus, jų pakeitimus, tam, kad visi, net ir tie, kurie nėra čia Briuselėje, galėtų žinoti apie tai, kas vyksta. Gandai dabar. Aš esu jau pažadėjus šiam parlamentui, kad jei valstybės narės susitartų, pavyzdžiui, taikyti kokį nors priekybos susitarimą laikinai, tol, kol jo nepatvirtina dėl Europos parlamentas, aš tam pasipriešinsiu. Tol, kol parlamentas nepatvirtins formaliai tada priekybos susitarimo, jis negalės įsigalioti, kad ir kokią formą. Valstybės narės ir Europos parlamentas yra dvi teisėkuros institucijos. Ir šio principo bus griežtai laikomasi. Atsiprašau, gal jūs galėtumėt e, pakomentuoti valstybių narių sprendimą. Jei susitarimas jau yra preliminariai taikomas, Europos komisijos atstovas spaudai pasakė, kad uh, Susitarimas su Ukraina gali būti e, laikinai, preliminariai taikomas e, e, labai labai dar ilgą laiką. O jums yra žinoma, kad mano šalies žmonės tam paprieštaravo ir mes nenorime, kad tokia neaiški situacija tęstųsi be galo be krašto. Komisija teikia pasiūlymą ir po to valstybės narės priima sprendimą. Ir būtų labai gerai, jei teismas mums pasakytų, ką mes turime daryti. Tai būtų naudinga ir komisijai, ir valstybėms narėms. Lisabono sutartis buvo sukurta tam, kad ES valstybių narių vardu ir piliečių vardu galėtų sudarinėti priekybos susitarimus. Bet panašu, kad šiandien tą nu, Lisabono sutarties nuostatą galima interpretuoti kiek kitaip. Niderlanduose buvo balsuojama dėl asociacijos susitarimo. Tai yra kitas dalykas. Ir reikia taip pat pasakyti, kad susitarimas dėl vizų panaikinimo tai yra dar vienas susitarimas, kuris neįeina į asociacijos susitarimą. Mes šiuo metu bendradarbiaujame su Niderlandų vyriausybė ir dar laukiame, kokią sprendimą jie priims, kaip jie elgsis, dar to nežinome. Ir laukiame komisijos sprendimo dėl mišrumo. Ir jei referendumu reikės tvirtinti kiekvieną priekybos susitarimą, na, tuomet tikrai atsidursime labai keblioje padėtyje. Ir vargu, ar galėsime apskritai tuomet sudarinėti kokius nors susitarimus. Bet juk ir vyriausybės, ir jūs, parlamento nariai, ir esate išrinkti piliečių, taigi tai yra demokratinė procedūra. Merkosūras ir Brazilija. Taip, taip, ši, Brazilija išgyvena šiokią tokią turbulenciją šiuo metu. Urugvajus pirmininkauja šiuo metu Mirkosūrui ir jie dirba ir po to Venezuela perims pirmininkavimą. Mes šiuo metu bendradarbiaujame su Urugvajame, mes, jis yra mūsų pagrindinis partneris, kai kalbame apie susitrimą su Merkosūru ir po to Urugvajus jau e, bendrauja su visomis kitomis šalimis. Ir kol kas mes galime jėmis pasitikėti. Ekvadoras, taip, man yra žinoma apie terminą, panas Fisas apie tai kalbėjo, taip komisija darys viską, ką mes galime padaryti ir tikimės, kad ir jūs, ir taryba taip pat skubiai atliksite, greitai atliksite savo įsipareigojimus mes kreipėmės į tarybą, prašydami, kad jie greitai priimtų sprendimą. Kiek manoma, švelniai tą padarėme. Čilė, taip. Čia taip pat reikėtų dar pasiruošti. Aš negaliu dar termino jums pateikti. Galbūt kitais metais. Įgyvendinimas, taip, čia taip pat kai ką dar galima būtų patoplinti, panas Šūts. Uh, apie tai kalbėjo. Taip, mes turime bendrabiauti, dirbti iš vien su visomis valstybėmis narėmis. Europos komisija, įvairūs direktoratai, valstybės, ES atstovybės, įvairių sektorių atstovai, valstybės narės. Mes visi kartu turime sutelkti, sutelkti savo pastangas, kad galėtume surinkti visą mums reikalingą informaciją apie tai, kaip yra gyvendinami susitarimai. Ir visa komisija yra atsidavusi šiam darbui ir mes be abejo matome, kaip aiškėja jau kur kas racionalesnės, pratingesnės strategijos kontūrai. Žaliosios prekės. Taip, čia dėja reikia pasakyti, kad įstrigo tas klausimas. Ypač Kinijai iškilo problemų, kurių mums dar nepavyko įspręsti. Mes pasinaudosime ABPO e susitikimu, kuris vyks gegužės pabaigoje, birželio pradžioje ir tenai mes pažiūrėsime, ar turėtume kokią galimybę į, uh, įspręsti dabartinius sunkumus. Bet šiaip tai dėrybos vyksta labai gerai ir tai yra puikiai proga mums parodyti, kad priekybos politika realiai gali padėti mums siekti šalių uh, konferencijos COP21 tik, uh, nustatytų tikslų um, ir uh, realiai siekti darnaus tvaraus vystimosi pasaulyje. Ekvadoras, Meksika, Merkosūras, jau tuos klausimus minėjau, Kinija ir darbų tvarkaraštis. Aš jau minėjau, kad po viešųjų konsultacijų mes susilaukime labai daug pastabų ir turime jas visas įvertinti. Taip, dar kartą noriu pakartoti, Kinija nėra dar rinkos ekonomika. Ir pro, jiems takomos vienas protokolas netrukus baigs galioti ir mes galvojame, kaip, kągi dabar reikėtų daryti. Uh, ar Kiniją galima būtų perkelti iš vieno sąrašo į kitą. E, tai, tai nuo to priklausys, kaip mes skaičiuosime antidempingą. Ir mes norime apsaugoti jau dabar turimus santykius, bet ir norime taip pat ateityje turėti labai uh, patikimą gerą priekybos apsaugos priemonę. Ir mums be abejo reikėtų išanalizuoti viešųjų konsultacijų uh, Uh, išvadas ir jei galvosime apie darbo tvarkaraštį, tai pirmiausia reikia pasakyti, kad ir komisija turėtų pirmiausia pateikti savo pasiūlymą, po to jūs taip pat teisė, kurios institucijos turėsite turėti pakankamai laiko tam, kad galėtume viską aptarti. Čia reikia su pirmininku mums gal pasitarti, pakalbėti, kada ir kaip, uh, apie kokį tvarkaraštį galima būtų kalbėti. Ukraina, jau tą minėjo panas Jungės. Tik Europoje mes turime įstatymus, kuriuose šalis yra suskirstytos iš šalis. Ir todėl, ir todėl Ir todėl JAV nereikia net keisti jokių įstatymų. Jiems tik, tik tai reikia, kad kongresas patvirtintų tą sprendimą. Ir viskas, todėl jie gali reaguoti kur kas greičiau. Ir mes be abejo kalbame apie tai su JAV ir su kitais savo partneriais, bet tikrai jie negrasino sustabdyti darybų dėl TTIP vien dėl to galimo mūsų sprendimo dėl Kinijos. Apie referendumą jau kalbėjau. E, Pane Renar, jūs kalbėjote apie konvenciją, tik Lenkija jos nepasirašė. Ir ji tą padarė dėl to, kad mano, kad šie klausimai įeina į nacionalinę kompetenciją. Ir tol, kol visa ES nepasirašė šios konvencijos, visos valstybės narės jos nepasirašė, mes negalime prie jos prisijungti. Dėl to galiu tik apgailėstauti. stauti. Taip, jūs taip pat, ponė, kalbėjote apie labai jautrius klausimus, susijusius su TTIP, geografinės nuorodos yra labai svarbus mūsų prioritetas. Aš manau, kad jums yra žinoma, kad mes e, norime, kad TTIP būtų toks pat ambicingas sustarimas kaip ir SETA. Amerikiečių tradicijos e, šiuo klausimu yra visiškai kitokios. Uh, Ir e, jo, jie yra įsitikinę, kad tos tradicijos yra geros, bet dėrybos vyksta ir mes esame nusiteikę op, optimistiškai ir tikimės, kad galiausiai mums pavyks susitarti, nes žinome, kad geografinės nuorodos yra labai svarbios ir it, Italijai, ir kitoms šalims. Bet už, taip pat e, nepamirštame, kad kai kurios geografinės nuorodos, ypač žemės ūkio produktų, yra labai jautrus klausimas ir mes į tai atsižvelgėme ir kalbame su valstybėmis narėmis. Bet kartu mes e, turime nepamiršti, kad mes galime e, surasti naujų rinkų mūsų žemės ūkio produktams. Pavyzdžiui, pagalvokite apie Merkosur šalės, e, ten, kur galima būtų parduoti ir pieno produktus, ir kitus žemės ūkio produktus. Pone Morai, man atrodo, kad aš jau atsakiau jūsų klausimą. Gal jums taip ir netrodo, uh, bet mes tikrai stengiamės pat keisti savo darbo metodą. Taip, gandų gal yra daug, bet dauguma tų gandų yra visiškai nepagristi. Pasiūlymas dėl Merkosiūro, dėl jautinos, mes pakeitėme savo pasiūlymą, pa, jei lyginsime su 2014 metų pasiūlymu, bet mes negalime visiškai uh, atsisakyti to, ką žadėjome 2014 metais. Taigi da, mes atsižvelgėme į da, nu, tą pažadėtą kvotą, bet kartu galvojame ir ieškome apie tai, ka, ką galima būtų pakoreguoti racionaliai tam, kad apsaugotume savo da, mėsos gamintojus ir apskritai ūkininkus. Ponas Takula jau išėjo, bet jis kalbėjo apie uh, tai, kad tyza ir titip kartais dubliuojasi. Ir kod, e, taip, E, gegužės 31 dieną vyks ministrų susitikimas, kuriame bus kalbame apie priekybos paslaugomis susitarimą. Ir tenai daryba tartis mums nebus lengva. Mes manome, kad TTIP susitarimas paslaugų srityje, srityje gali būti pažangesnės ir platesnės apriepties nei priekybos paslaugomis susitarimas TISA. Na kągi, manau, kad atsakiau visus jums klausimus. Dėkuoju Jums. Precise and in time. Wonderful. Ačiū, viskas labai tiksliai ir laiku. Tiesiog e, tobulą, manau, toliau palaikysime e, ryšį, e, kolegos pasižymės, ką jūs sakėte, pateiks pasiūlymą koordinatoriams ir perduos pirmininkų sueigai. Ačiū Jums labai ir turbūt iki greito.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 klausimų. Tabako protokolas. Pirmiausia, išbandykime balsavimo sistemą. Pasitikrinkime, ar visi turime balsavimo korteles. Taip pat patikrinsime ar yra politinių frakcijų kvorumas. Bandame balsuoti. Vienu balsu per daug, tai išimu savo kortelę. Pasižiūrėkime dar, ką turime. Taip, 30. Gerai, sumos teisingos. Taigi, 15 darbo tvarkės klausimas. Šeinfeldo pranešimas. Balsuojame. Und schließe die Abstimmung. Baigiame balsuoti. Priimta didelė balsų persvara, balsų dauguma tiksliau, sveikinimai pranešė toliau 16 darbo atverkės klausimas. E, taip pat balsuosime tik tais vieną kartą dėl šito pranešimo. Kolumbijos Peru pirkybos susitarimas, atsižvelgiant į Kroatijos prisijungimą. E, balsuojame, baigiame balsuoti. taip pat e, pritarta didžiaja balsų dauguma. 17 darbo tvarkės klausimas. Tai nuomonė dėl prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veiklos, poveikių pridėtinės verties. Pirmas kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Antras kompromisas, kas už prieš sulaikę priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už prieš sulaikę priimta. Trečias kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 21 pakeitimas, kas už, prieš, sulaiko, atmesta. 23 pakeitimas, kas už, prieš, sulaiko. Atrodo, reikės pasitikrinti. Atrodo, kada atmesta, bet visgi pasitikrinkime elektroniškai dėl 23 pakeitimo balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Dvidešimt penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Taip pat reikia pasitikrinti elektroniškai. Dėl 25 pakeitimo balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestę. 27 pakeitimas iš trijų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko. Norėčiau pasitikrinti elektroniškai. Dėl 27 pakeitimo antros dalies balsuojame, baigiame balsuoti. Priimta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko, taip pat priimta. 28 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 29 pakeitimas, kas už, prieš, Norėčiau pasitikrinti dėl 29 pakeitimo. Balsuojame elektroniškai, baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, sulaiko, primta. 32 pakeitimas, kas už, prieš, sulaiko, primta. 33 pakeitimas kas už, prieš, sveiko, atmesta. Penktas kompromisas kas už, prieš, sveiko, priimta. Šeštas kompromisas kas už, prieš, sveiko, priimta. Pirmas žodinis pakeitimas Ar būtų prieštaravimų? Prieštaravimų nėra. Kas už žodinį pakeitimą, kas prieš, sulaiko. Pasitikinkime elektroniškai. Dėl pirmo žodinio pakeitimo pradėjome balsuoti, baigėme balsuoti. Primta. Dabar galutinės Elektroninis balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 31 balsas už. Sveikinimai pranešėjai. 18 darbo atverkės klausimas. Tai rezultatas ilgo trišalio dialogo, kuris baigtas, balsuojame elektroniškai dėl 18 klausimo. Baigėme balsuoti. Priimta 33 balsais už. Ačiū. Tuo ir baigiame šios dienos balsavimą. Ir einame toliau prie 19 darbo atvarkės klausimo. Tai yra informacinių technologijų susitarimas PPO kontekste. Apie tai trumpai kalbėjom su komisijos nare Gerbiami kolegos, paprašyčiau tvarkos salėje. Galbūt e, nenorite dalyvauti visame posėdėje, tačiau paprašyčiau tuomet e, tyliai išeiti iš salės. Tai vadinamasis ITA susitarimas. Pas mus yra atvykusi Ankalysė Šil, kur yra e, iš Siemens politikos e, patarėja. Jos nematau, norėčiau suteikti jai žodį. Ačiū pirmininkė, labą rytą visiems. Esu Ankojos Hill, dirbu Siemens Briuselyje, vyriausybės reikalų e, tarnyboje. Manęs buvo paprašyta tarti porą žodžių informacinių technologijų sustarimą. Atvykau e, tiesiai iš e, Ženevos, kur buvo kalbėta apie aplinkosauginės priekes. Tai sunku pereiti prie kitos temos, kaip žinote. Kaip žinote E, Siemens gamina technologinius produktus, visame pasaulyje darbina 350 tūkstančių darbuotojų, Europoje 200 tūkstančių, gaminame e, turbinas, pramonės automatizacijos e, sistemas, taip pat ir medicinos prietaisus ir kitus produktus. Kas dabar labai svarbu Siemens yra ir tai skaitmeninimas. Mūsų bendrovėje dirba 18 tūkstančių programinės įrangos inžinierių, nu, kartais tai yra daugiau turbūt negu kad darbina informacinių technologijų bendrovės. Ir jeigu pagalvotume, pavyzdžiui, apie tradicinę Siemens dujų tur, turbiną, dabar šita įranga yra dėkta daug kur, galima vykdyti stebėjimą. Steb, E, naudojantis programinę įrangą, kad būtų efektyviai išnaudojamas, panaudojamas turbinos. Ir aišku, Siemens labai svarbi yra e, priekyba greta amplikosauginio pėdsako ir kodėl mūsų supratimu šitas informacinių technologijų sutarimas yra labai svarbus, nes tai leidžia patekti į rinkas. Pirmiausia, Tačiau, kas būtų labai svarbu, kalbant apie susitarimą, kad tai e, galima daryti pluralistinėje e, aplinko, aplinkoje. Nors, aišku, dvi šaliai susitarimai sveikinti yra įmonių, bet su jais yra sunkiau dirbti. Vien dėl to, e, kad tai yra labai sudėtinga, nes tokių sutarimų labai daug. Tai kalbant apie patekimą į, į rinką, kas mums būtų svarbu, tai e, pavyzdžiui, jeigu Kinija būtų sumažinti e, muitai sveikatos priešinkos įrinkai, tai būtų labai sveikintina. Be to numatytas yra liberalizavimas pluralistinėme formate. Be patekimo į naujas rinkas tai sistemiškai skatins PPO. E, ir man teko dalyvauti gruodį Nairobije konferencijoje Ir kai buvo susitarta ir padarytas e, pareiškimas, e, dėl to e, jauti, kad būtent tokio rezultato reikia PPO, kad būtų sukurta ta teikiama atmosfera, kad būtų parodyta, kad pasaulinė prekybos organizacija gali suvaidinti svarbiausią vaidmenį, ne tik tai spręsdama ginčius, o tai daro labai gerai, bet taip pat ir nustatydama taisyklės ir liberalizuodama prekybą. Tai taip pat ir dėl tos priežasties šitas sutarimas būtų labai svarbus. Ir galbūt paskutinė priežastis, kodėl svarbu šitas sutarimas, tai, tai galimybė sudaryti sąlygas skaitmenimu. Jau minėjau, kaip, kad Siemens, kaip ir daugeliu kitų europinių įmonių, skaitmenimas yra būtinas siekiant konkurencingumo. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, mes darome galimybę savo klientams sukurti savo gamybos objekto dvynę, jeigu taip galima pasakyti. Ir, pavyzdžiui, jeigu kažką tai reikia, e, jeigu kažką tai reikia keisti savo objekte, tai reikia stabdyti gamybą. O mes e, sudarom galimybę savo klientui sukurti skaitmeninį dvynę ir galima modeliuoti tos visus pakeitimus prieš, prieš realiai juos įdėgiant. Ir manyčiau, kad šitas susitarimas sudarys galimybės tokiam skaitmeninimui, nes uh, iš tiesų tai suteiks daugiau laisvės. Uh, Ir aš tai jau minėjau, kalbėdama apie dujų turbinas, pavyzdžiui, jutikliai yra naudojami daugelį mūsų produktų, kad turėtumėm daugiau informacijos apie tai, kaip veikia produktai, ar jie veikia efektyviai ir tą informaciją po to naudojasi mūsų klientai. Uh, Ta turbūt e, ir, ir tiek. Šitas susitarimas e, sistemiškai skatins e, PPO, suteiks galimybę pateikti į rinkas, įgalins skaitmeninimą. Tad bendrai paėmus tai labai naudinga priemonė ir norėčiau padėkoti pirmininkui, kuris dalyvavo su delegacija Nairobije, dėje iš kitų regionų nebuvo parlamentarų. Aš manyčiau, kad Europos parlamentas parodė labai gerą pavyzdį, nes parodėte parlamentinę PPO organizacijos pusę. Ir ačiū Jums už teiktą galimybę kreiptis į Jūs ir sėkmės diskusijose. Ačiū. Dabar žinome, koks yra ETA e sutarimo kontekstas. Išgirdome apie privalumus. Apie juos jau žinojame, tai dar kartą patvirtino Siemens atstovė. Ta, apie tą kalbėjome šią savaitę per surinktus e, pusryčius. Manau, kad poreikis labai aiškus, e, tačiau yra tam tikrų laiko apribojimų, kadangi ratifikavimo procesą turėtumėm e, baigti iki Liepos 21-osios. Antraip gali kilti rimtų problemų. Tačiau manau, kad situaciją galima suvaldyti Deja, mūsų pranešėja pone Kustot Rovald nedalyvauja posėdėje, kadangi na, jos šeima ištiko nelaimė. Jos vardu turėtų kalbėti Danielis Kasparė. Prieš porą minučių jisai dar čia buvo ir dabar grįžta, tai turbūt galiu tuo baigti savo kalbą ir jam iš karto suteikti žodį. Yeah, like to, um, um, the... Kolegos, noriu perduoti kolegės Gottlieb Kusiu Turovolt linkėjimus. Taigi, sakoma, kad it, prekybos ITS išplėtimas yra labai svarbus. Tai labai svarbus susitarimas PPO kontekste. Susitarimų tikimasi sumažinti kaštus verslo įmonėms ir taip pat vartotojams, bet to sumažinti kaštus informacinių technologijų įmonėms. yra 82 susitarimo dalyviai, buvo susitarta panaikinti muitus, tačiau susitarimas turėjo pasikeisti. Darybos išplėsti jo apriepti prasidėjo 2012 metais ir dabar 54 PPO šalis derasi dėl susitarimo išplėtimo. Sus susitarimas buvo pasiektas pernai e, Liepos mėnesį, taip pat Nairobėje jį patvirtino ir ministrai. Buvo susitarta išplėsti priekybos informacinių technologijų produktai susitarimą. Tai apima puslaidininkius, GPS navigacijos sistemas, e, medicinos prietaisus, e, palidovinės įrangą ir kitus apimtis sudarytų 3 milijonus, milijoną, trilijoną eurų per metus ir sudarytų beveik 10 procentų visos prekybos informacinių technologijų produktais. Es e, susitarė dėl išskirtinių sąlygų tam tikriems produktams e, pereinamojo laikotarpiu. nemažai produktų patinka išplėstą susitarimą, tikimasi, kad jų bus dar daugiau. Taigi ITS tai išplėtimas e, didina darbo vietų kūrimą, skatina inovacijas, e, parlamentas raginamas pritarti susitarimui. Šis susitarimas apima ir e, ta šalis, kurios nėra PPO narės, jos galės pasinaudoti eksporto privalumais. Ir tam, kad būtų galima pilnai išnaudoti susitarimą, reikia, kad daugiau PPO narių prie jo prisijungtų. Ačiū, aš dabar suteiksiu žodį šešėlėm pranešėjom, ponė Moskovič. Labai ačiū. Noriu pabrėžti, kaip svarbu buvo pasiekti šį sustarimą. Šis sustarimas labai svarbus, atsižvelgiant į tai, kokie spartus yra technologiniai pokyčiai. Po pirmojo susitarimo praėjo daugiau kaip 19 metų, taigi naujas susitarimas yra labai reikalingas. Gaila, kad išsameu apie jį negalėjome pakalbėti. Manau, kad jis galėtų būti labai naudingas vartotojams ir gamintojams ES, taip pat šalyse partnerėse. Porą pastebėjimų. Tikimės, kad e, pavyks dirbti laikantis visų terminų ir kad susitarimas e, bus pradėtas gyventi kiek įmanoma greičiau. Norėčiau pabrėžti, kad e, džiugu, jog šis susitarimas patenka į daugia šalių susitarimus. Tai sistema, už kurią mes pasisakome ir kurią norėtume taikyti. E, tikimės, kad prie šio susitarimo prisijungs daugiau šalių partnerių ir šis susitarimas galės atnešti dar daugiau naudos. Taipogi tikimės, kad neprireiks laukti dar 19 metų iki kito šio susitarimo atnaujinimo. Taigi labai gerai, kad jau dabar planuojama atnaujinti susitarimą 2018 metais galbūt bus numatytas net ir nuolatinis atnaujinimo mechanizmas pagal atskiras teminės sritis, kadangi informacinių technologijų sritis plėtojasi itin greitai. Taigi nemanau, kad reikia laukti e, keliolika metų, kol bus atnaujintas prekybos įtės susitarimas. Netarifiniai barjerai irgi labai svarbus klausimas. Tikimės, kad 2018, kai vėl bus atnaujintos dėrybos, um, bus pasistumėta į priekį visose sritise. Ir tikimės, kad bus sumažintos netarifinės kliūtis. Ačiū. Ačiū. Marikė liberalų vardu. Labai ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Manau, kad e, labai gerai, jog susitarimas buvo atnaujintas. Tai labai svarbu, atsižvelgiant į rezultatus, kuriuos galime pasiekti daugia šalių lygmenių. Reikia atsižvelgti į vykstančius pasaulyje pokyčius, reikia, aišku, saugoti savo konkurencinį pranašumą, tačiau skaitmeninimas ir galimybė nustatyti standartus taip pat labai svarbi. Džiugu, kad e, įdėgėme taisyklėmis paremtą sistemą, tikimės, kad e, pavyks daryti sparčią pažangą. Dėl prekybos informacinių technologijų produktais reikia pripažinti, kad e, skaitmeninimas ir e, skaitmeninės prekybos augimas susijęs su didesnė paslaugų apimtimi ekonomikoje. Taigi reikia galvoti apie tai, pasirašant TISA ir TTIP bei kitus susitarimus. Reikia užtikrinti, kad bus įtvirtintos pagrindinės vertybės, kurių laikomės ES ir kad jos bus įtrauktos į prekybinius susitarimus be jokių kliūčių susijusių su informacijos srautais, be informacijos srautų stabdymo ir be žalos piliečių duomenims. Sutinku su kolega Moska, kad reikia didinti technologijų vaidmenį prekyboje ir tikiuosi, kad parlamentas ir šis komitetas suvaidins svarbu vaidmenį šioje diskusijoje. Ačiū ir turiu panas Burla. Noriu paminėti, jog skaitant šį susitarimą, matau, kad po paskutinio susitarimo išplėtimo tas susitarimas pavirto kažkokią mišrainę. Vienoje vietoje atsidūrė šalituvai, dar kitoje kitos prekės, taigi manau, kad reiktų susitarimą gerokai sutvarkyti. Dar vienas dalykas. Atrodo, jog informacinių technologijų srityje pradeda formuotis monopolijos. Reiktų pasipriešinti šiai monopolizavimo tendencijai ir tai gerai būtų padaryti per tokio pobūdžio susitarimus. Ačiū. Ponas Tabati. Mano frakcija palankiai nusiteikusi šio susitarimo atžvilgiu. Mes Džiaugiamės, kad priekybos informacinių technologijų produktai susitarimas bus atnaujintas ir išplėstas. Šis sektorius apima 10 procentų pasaulinės priekybos ir e, pasaulinės priekybos dėlis e, ITS produktams ateityje taps dar didesnė. Taigi mes džiaugiamės, kad susitarimas yra atnaujintas, tikimės, kad e, bus sekama naujausiamis tendencijomis. Tikimės, kad Europos komisija paskatins valstybės narės įsitraukti į darbą šioje srityje. Dėkojame pranešėjai. ponia Quisthold Rovold teigia, jo konkurencija tam tikrose srityse padidės. Ponas Bovold minėjo, kad e, taip pat yra grėsmėm, jog didės monopoliai. Konkurencija nėra blogas dalykas, ji lemia žemesnės kainas vartotojams o atsižvelgiant į diskusijas dėl TTIP ir CITA, man iš tiesų kila klausimas, iš kurgi kolegos semėsi tokio nei, tokių neigiamų nuotaikų. Žinoma, yra ir rizikos, tačiau jeigu sukuriant Europos ekonominę bendryją, tie kolegos būtų dalyvavę, jie būtų nubalsavę prieš, nes tuomet rizikos buvo dar daugiau. Nes jeigu tikitės pasaulio be rizikos, visuomenė iš viso nejudės į priekį. Pone Lepen. Nemažai valstybių narių, kurios neprisijungia prie ES, tiesą sakant, patiria kur kas mažesnį sąstingį negu ES šalis. Man iš tikrųjų atrodo neįprasta, jog tarptautinės įmonės gali e, dalyvauti mūsų posėdžiuose, gali išsakyti savo nuomonę. Ir žmonės visiškai nežino, kas vyksta ir e, niekas iš tikrųjų ne, nežino, kaip e, elgiamasi su, tokiamis, su, su, su tokiais susitarimais, kurie gal nėra tokie matomi, kaip susitarimas su Kinija. Ir, su, ir aš galiu kalbėti apie dar vieną susitarimą, dėl kurio 28 valstybės šiuo metu tarėsi su 16 kitų šalių dėja, buvo girmėjai ponai ir ponios. E, reikia pasakyti, kad iš tikrųjų situacija visiškai kitokia, nei ją patikė, pavyzdžiui, mums oficialiai daugybė šalių da, kenčia dėl tokių susitarimų labai dažnai. Pas juos tiesiog atkeliauja labai daug prie, prekių ir tai kenkia tų šalių rinkai. Ir matome, kad uh, Kinijos gamintojai tikrai naudojasi mūsų naivumu ir, pasigėje, ir taip jau pasiglemžė didelę dalį mūsų rinkos. Be to, aš aš matau, kad žmonės šiandien jau mato, kokį košmarą jūs kūrėte ir Būtent todėl žmonės per kiekvieną referendumą ir stengiasi padaryti viską, kad ištrūktų iš to košmaro. Grazie, Presidente. In generale... Ačiū. Iš tikrųjų labai gerai, kad aptariamas tokio pobūdžio susitarimas turiu konkrečių klausimų dėl atskirų prekių kategorijų. Jie įtraukti į sąrašą, pagal kurį mažinami muitų mokesčiai. Pavyzdžiui, dvigubo, nu, dviejo panaudojimo prekės, e, palidovinė įranga, e, navigacijos įranga, telemetrinė įranga e, ir, pavyzdžiui, Medicinos prietaisai, chirurgijos prietaisai. Manau, kad žinoma, tarifų sumažinimas yra geras dalykas, tačiau neturėtume sumažinti ir standartų mano minėtose sektoriuose. Ir tai neturėtų turėti neigiamą poveikio vartotojams. Konkurencija yra labai geras dalykas, tačiau reikia išlaikyti ir atitinkamus standartus. Uh, ir ES šioje srityje neturėtų daryti jokių kompromisų. Ačiū, suteiksiu žodį komisijai, Kornelijus Kits. Ačiū. Aš tiesą sakant pasiruošiau užrašus, norėjau uh, papasakoti, koks naudingas yra prekybos ITS susitarimo išplėtimas. Bet kolegos daugelį dalykų jau paminėjo, todėl tai mano pasisakymas bus trumpos. Kai kurie dalykai liko nepaminėti, pavyzdžiui, galima nauda. Pavyzdžiui, eksportas yra daug didesnis e, negu importas, e, bent jau šioje srityje, kai kalbama ES apie ES. Tai nėra svarbiausias dalykas susitrime, tačiau manau, kad tai svarbu. Kitas dalykas. Mes turime labai daug pažangių produktų augančiose sektoriuose ir tie produktai patenka į sąrašą. Pavyzdžiui, mikroschemos, puslaidininkiai ir puslaidinkių gamybos mašina, e, taipogi kitos e, informacinių technologijų priemonės, e, video žaidimai. Visos šios rytis dabar patiria augimą ir tikimasi, kad šių produktų eksportas ir toliau didės. Taipogi svarbu suvokti, jog į šį sąrašą patenkantis produktai yra labai dažnai detalės naudojamos kitos įrangos gamybai. Taigi, sumažindama importo mokesčius, ES tampa konkurencingesnė. Ir pasvėrę susitarimo poveikį pamatysime, kad sustarimas užtikrins didesnį pramonės konkurencingumą, daugiau eksporto ir daugiau darbo vietų informacinių technologijų srityje. Mes išbraukėme jautres produktų grupės ir įtraukėme naujus produktus, kad pramonė galėtų prisitaikyti prie pakeistų tarifinių mokesčių. Na, didžiausia grėsmė yra gaminiai iš Kinijos Tačiau Kinija, tiesą sakant, sumažins muitų mokesčius iš savo pusės Europos prekiams, taigi mes e, nemažai laimėsime. Taip pat nebeliks e, būtinybės sertifikuoti produktų kelmės, taigi sutaupysime šioje srityje. Dar noriu paminėti keletą dalykų. Vienas buvo dėl ATV ir tiesą sakant, e, susidomėjimas šią produktų grupę auga. Bendradarbiavant su pramonės atstovais buvo sukurtas naujas procesas. Grįžau iš Ženevos, kur vyko susitarimai iš jo, e, kur vyko diskusijos šio klausimu labai svarbu, kad ir kitos šalis dalyvautų šiame susitarime. Nemažai mažesnių šalių taip pat nusprendė prisijungti prie šio susitarimo - Moldova, Gruzija, Makao, bet net ir didelės valstybės nori prisijungti, pavyzdžiui, Meksika mm, e, ir Čilė. Tai yra didelės šalis Atrodo, kad naujienos geros, mes ir toliau dirbsime šioje srityje. Ir e, e, anksčiau ATB grupėje buvo 28 šalis, dabar e, jų skaičius ženkliai padidėjo, taigi yra tikimybė, kad susitarimas bus išplėstas. Dėl laiko terminų terminai mus spaudžia, tačiau atrodo, kad pavyks viską padaryti laiku balandžio 11 dieną taryba pritarė komisijos pasiūlymui ir pasiūlymas buvo perduotas parlamentui. Jeigu parlamentas pritars, tuomet e, pasiūlymas bus tvirtinamas ir bus galima sumažinti tarifus. Terminai iš tiesų mus spaudžia, lyginant su įprastiniais terminais. E, tačiau jeigu neiškils nenumatytų kliūčių. Viską galėsime patvirtinti iki Liepos pirmosios dienos. Mes, aišku, tikimės parlamento bendradarbiavimo šio klausimu. Ir jeigu visos trys institucijos e, dirbs šią linkmę ir sieks pažangos, manau, kad mums pavyks dirbti taip, kaip numatyta. Taigi labai ačiū už bendradarbiavimą. Neatsakėte kolegai Borelijo dėl dviejų panaudojimo problemos. Ar norėtumėt e, kažką pasakyti šio klausimu? Na, manau, kad yra nemažai gaminių, kurie gali būti priskirti dviejų panaudojimo gaminiams. Tačiau yra sukurta darbo grupė šiuo klausimu E, aš nemanau, kad tarifų panaikinimas šioje srityje padarys didelį poveikį. Daugiau dėmesio reikėtų skirti leidimams ir kontroliai, kad tie produktai nepatektų į neteisingas rankas. Tarifų panaikinimas čia didelio poveikio neturės. Na, tiesą sakant, mes turime E, informacinių technologijų sektorių įtraukti į teisės aktus skirtus dviejų panaudojimo produktams. Aš manau, kad anksčiau ar vėliau Europos komisija turės teikti pasiūlymus šioje srityje. Na kągi, atrodo, e, daugiau pastabų nėra. Dabar e, pakeitimai galės būti teikiami iki balandžio 25 dienos. E, komitete bus balsuojama gegužės 21 dieną ir tada galėsime pranešimą tvirtinti birželio mėnesį per plenarinę sesiją. Ir tikimės, kad e, procesas pasibaigs iki Liepos pirmosios dienos. Kągi gerai, o dabar grįžtame prie 11 klausimo. Jūs tikriausiai prisimenate, kad šis klausimas buvo numatytas svarstyti vakar, tačiau jis buvo atidėtas. Tai E, suvienodintų techninių normų prieimimas ratiniams transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir arba naudojamos ratinėse transporto priemonėse. Na, tikriausiai ne pats smagiausias klausimas, tačiau tiesą sakant, tai gana prieštaringa tema TTIP kontekste. Ir bendradarbiavimo teisėje kūros ir tie kontekste. Taigi manau, kad vertėtų panagrinėti šį pranešimą ir aptarti tokio bendradarbiavimo teisėkuros srityje galimybę ir jo vietą dvišaliuose susitarimuose. 29 grupė Ženevoje buvo at, e, veikia nuo 1958 metų. Šis susitarimas buvo du kartus peržiūrėtas ir dabar vyks trečioji peržiūra. Tikimasi, kad bus suvienodintos taisyklės ir techninės normos ratinės transporto priemonėmis. Taigi nuo dviejų trečiųjų e, techninių normų bus suvienodinta 4 penktadaliai techninių normų. E, ir bus užtikrintas dėrėjimas su tarptautiniais standartais. Tai bus pasiekta pakankamai nedidelėmis išlaidomis. Ir dar kyla klausimas, kaip šį aspektą įtraukti į dvišalius susitarimus. Junktinės Amerikos valstijos ir ES galėtų aktyviau veikti Ženevoje. E, Europos ekonominėje komisijoje ir aš manau, kad tai palengvintų automobilių gamintojų gyvenimą. Galbūt komisija galėtų e, truputėlį paaiškinti dvišalius susitarimus ir Europos ekonominės komisijos vaidmenį Aš čia matau, kad padalinio vadovo pavaduotojas galėtų pasisakyti šio klausimu. Taip, aš esu sakingas už vieną padalinį, bet mūsų direktorius pavaduotojas negalėjo atvykti. Taigi, ponė pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, dėkojame Jums už Jūsų parengtą dokumentą ir taip pat dėkoju Jums už galimybę pristatyti mums savo nuomonę dėl tarptautinio bendradarbiavimo reguliavimo srityje, kuris yra labai svarbus. Ir jis iš esmės yra svarbus ne tik automobilių gamybos srityje, nes jis padeda mums sukurti naujas darbo vietas, užtikrinti geresnį socialinį ir ekonominį ir aplinku, ap, aplinkos apsaugą. Be to, ES siekia bendradarbiavimo su trečiomis šalimis reguliavimo srityje ir konkrečiai aš kalbėsiu apie šį dokumentą, apie kurį jūs svarstėte, kurį jūs svarstėte šiandien. Ir baigdamas aš taip pat pakomentuosiu trečią 290 1958 metų sustarimo peržiūrą. Kodėl tarptautinės bendradarbiavimas reguliavimas srityje labai svarbus visose srityse, įskaitant ir automobilių gamybos srityje. Tai, kad dažnai dubliuojasi testavimo procedūros ir standartai, sukuria situaciją, kai dažnai kuriuomi yra netarifiniai prekybos barjerai. Ir uh, tai nesuteikia jokios papildomos naudos, bet tik tai padeda kai kuriams šalims apsaugoti savo da, rinkas. Būtų kur kas naudingiau panaudoti šias lėšas moksliniams tyrimams ar kur, tam, kad būtų kuriamos naujos darbo vietos. Mes matome, kad kai e, pasaulyje yra rinkų, kur galima taikyti mažesnius standartus ir jeigu mes bendradarbiausime, tuomet galėsime išvengti nereikalingos uh, E, administracinės naštos. Tai yra aktualu vis, visiems sektoriams. Kaip ir nurodėte rekomendacijų projek, e, e, projekte, Europos automobilių gamintojas yra vienas iš pagrindinių ES pramonės šakų. Ir tai yra da, Būtent šis sektorius daugiausia investuoja į privačius mokslinius tyrimus. Be to, automobilių e, gamybos sektorius yra susijęs su e, globaliais e, gamybos ir tiekimo sektoriais. Šis sektorius yra nepaprastai svarbus ES. Reikia nepamiršti, kad 80 procentų augimo šiame sektorija vyks ne Europoje, bet besivystančios ekonomikos šalise automobilių gamintojų e, sektorius e, turi labai stiprias pozicijas pasaulyje. ES eksportuoja ir automobilius ir jų sudėdamasias dalis. Prekybos balansas šiame sektoriuje visuomet buvo e, teigiamas. Pavyzdžiui, 2014 metais buvo eksportuota už daugiau nei 95 milijardus eurų ir jei atsižvelgsime sudėdamasis dalės, tai eksportas dar buvo didesnis 120, eksporto perteklius buvo 120 milijardų. Uh, Mes matome, kad besivystančios ekonomikos investuoja į automobilių gamybą ir stengiasi apsaugoti savo gamintojus nuo konkurencijos, nustatydamos pirmiausia netarifinės kliūtis. Ir mes esame įsitikinę, kad tarptautinis bendradarbiavimas reguliavimo klausimais yra geriausias būdas spręsti šias problemas. Be to, mes didiname taip, taip pat eismo saugą ir mažiname poveikį gamtai. Taip pat dar, derinami yra testavimo reikalavimai ir standartai. Galime pateikti gerą pavyzdį to, kodėl toks e, bendradarbiavimas yra labai svarbus. E, tai yra, pavyzdžiui, tai, kad buvo, nesiniai buvo patvirtinta nauja procedūra dėl bus, išmetalų išmetimo. Tai buvo įmanoma dėl to, kad įvairius ekspertai galėjo bendradarbiauti ir buvo naudotasi įvairiose šalyse surinktais duomenimis. Ši nauja nustatyta testavimo procedūra tikrai geriau yra pritaikyta prie dabartinės situacijos ir padeda mums ieškoti globalių sprendimų reaguojant į globalias problemas, ypač į klimato kaitą. Taigi, Dabar aš norėčiau pakalbėti apie Junktinių tautų Europos ekonominę komisiją. Aš jau minėjau, kad, kad pagrindinės da, da, forumas bendradarbiavimui, tarptautiniam bendradarbiavimui plėtoti tarptautinių lygmenių yra jungtinėse tautose egzistuojantis forumas. Jis veikia vadovavimasis keliomis sutartimis. Tai yra pirmiausia 58 metų susitarimas, kuris reglamentuoja automobilių ir uh, uh, sudėdamosioms dalims taikomos, uh, dalims taikomi dalykai. Rusija, ta, Brazilija ir Pietų Koreja neseniai prisijungė prie ta, šio reglamento. 119 reglamentų yra taikoma. Ta, Yra dar vienas forumas, kuriame taip pat dalyvauja JAV, Kinija ir Indija. Ir tenai kalbama apie globalius e, technologinį, techninį reglamentavimą. Kol kas jie patvirtino tik tai 16 reglamentų ir tenai sprendimai yra priimami konsensusų pagrindu, o pagal dviejų trečdalių daugumą. Jie turi tik tai 16 reglamentų. Mes norėtume patobulinti 1958 metų parengtą dokum, patvirtintą dokumentą, ypač bendradarbiavome su JAV ir Japonija. Ir kaip ir sakė pirmininkas, labai svarbu yra bendradarbiauti su JAV. Mes patvirtinsime rekomendacijas dėl to, kad galima būtų geriau išnaudoti šį susirimą birželio mėnesį. Jungtinių tautų Europos ekonominė komisija da, yra, aišku, svarbus formas, bet mes taip pat kalbame apie tarptautinį reglamentavimą ir dvišaliuose santykiuose. Ir plėtojame struktūrinį dialogą su Kinė, Rusija ir Japonija, pavyzdžiui, įvairiais techniniais klausimais. Kalbėdami apie, dabar apie laisvos prekybos susitarimus, e, reikėtų pasakyti, kad kad labai dažnai dabar prie, prie pasirašomų laisvosios prekybos susitarimų pridedamas yra automobilio gamybai skirtas protokolas, skirtas priedas. Be to, e, dabar, kai vyksta darybos dėl TTIP, dėl susitarimo su ASEANų šalimis ir Japonija, taip pat ketinama uh, prie jų pridėti papildomą priedą. O dabar norėčiau perėti prie, prie, prie peržiūros. Aš jau minėjau, kad 1952 metų susitarimas yra svarbiausia priemonė, norint suderinti techninės normas automobilių gamybos sektoriuje. Tai yra labai gera priemonė. Prisijungusios šalis automatiškai pat, patvirtina techn... E, kitose šalyse e, prisijungus prie šio susitarimo pagamintų automobilių ir sudinamų dalių techninės normas. Ir ES mes norime žengti dar toliau pagal taip vadinamąją bendrosios saugos reglamentą, kuris buvo patvirtintas 2009 metais, kai kurie da, e, šio organo patvirtinti dokumentai taikomi tiesiogiai. Ir tie reglamentai įpareigoja ne tik prisijungusios šalis, bet jie taip pat yra taikomi ir toms šalims, kurios ne, nepasirašė šio susirimo, tokias, pavyzdžiui, kaip Kinė ir Indija. Šis susitarimas taip pat e, leidžia mums priekiauti automobiliais ir sudėdamosiomis dalimis visame pasaulyje. Ir nepaisant to, kad šis susitarimas pasiteisino, dabar jau yra aišku, kad jį reikia reformuoti. Ir taip yra būtina dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, mes norime padaryti šį susitarimą patrauklesnių, tam, kad galėtų prisijungti kitos šalis prie jo. Ir pirmininkas ir kalbėjo apie tai. Ir antras svarbus pokyčių veiksnys tai yra tai, kad mes norime, kad tas susitarimas atitiktų ateities poreikius. Uh, Tai, kurie yra gan svarbus, nes labai, ženkli, labai smarkiai keičiasi automobilių gamybos sektorius. Komisija investavo labai daug išteklių į šio sustarimo reformą ir esame patenkinti darbo rezultatų. Ir mes tikimės, kad ES galės birželio mėnesį jau pat, patvirtinti, kad, kad pritarė šio susitarimo pakeitimui. Tai bus labai svarbus žingsnis į priekį. Dėkuoju. Kolegin, ähm, ich glaube, was doch äh, sehr deutlich wird äh, in diesem Vortrag ist, dass wir als Europäische Union schon. Kolegos, manau, kad aišku šito pristatymo tai tai, kad e, Europos Sąjunga sėkmingai dirba techninio sureguliavimo srityje, aišku, yra ką tobulinti, tačiau turbūt aišku, kaip yra nustatomas toks reglamentavimas. Ir kaip buvo sakyta, tai aktualu ir kalbant apie TTIP, tai taikoma ir kitiems susitarimams, jei pažvelgtumėm, tarkim, Japoniją, Koreją, net ir pačią Europos Sąjungą ir, ir pažvelgtumėm, kaip viskas yra, yra daroma atskiriuose šalise, tai turbūt pamatytumėm, kad daug ką e, galima tobulinti. Taip mes e, esame matę ir praeitėje komitete, esam e, pasiūlymą dėl, pasa, dėl balsavimo ir iš tiesų visuomet labai atidžiai gilinamės ir, ir žiūrime, tai, ar tai atitinka ES techninį reglamentavimą. Mm, tai darome ir komitete. Ir, uh, per plenarinę sesiją. Ir aišku, jeigu matome, kad e, pasiūlymai neįgyvendame, tai atmetame. Aišku, tai tą darbą dirbame su ekspertais, gilinamės, kaip tai galėtų veikti, atsižvelgiant e, į e, valstybių teisės aktus, vertinant tai, kas e, galioja pasaulio lygmenio. Aišku, parlamentas priima sprendimus e, ir sprendimus lygiai taip pat priima bendra teisė kūrininkai taryba. turime patikinti piliečius, kad toks bendradarbiavimas yra naudingas. Tai padeda konkuruoti su trečiosiam šalim ir aišku, čia labai pasitarnauja demokratinė kontrolė niekas daugiau žodžio regis neprašo, bet dėl to, ką sakė ponas Kaspari, mūsų TTIP rezoliucija yra pavyzdys. Turime darbo grupę ir demokratinė kontrolė čia labai aiškia. Manau, kad tuo galima pasinaudoti kaip signalu. darantis su partneriais ne Europos Sąjungoje, jie gali labai skirtingai įsivaizduoti bendradarbiavimo reglamentavimo srityje, o čia turime labai puikų pavyzdį ir tos pačius principus galima pritaikyti ir kitose dėrybose. Labai ačiū, terminas teikti pakeitimams yra gegužės 22 ir balsavimas turbūt taip pat dar gegužė vyks. Toliau 20 darbo atverkės klausimas. Tai taip pat labai įdomi tema. Tai tyrimo pristatymas, tyrimas dar nėra baigtas. Tai e, susiję su finansinių paslaugų poveikio atsižvelgiant į LPS ir aišku galvojant apie vadinamosios Panamos dokumentus. Tema labai įdomi. Grioningeno universitete rengiamas šitas tyrimas yra atliekama šita studija. Šiandien pas mus lankosi kaip tik tai atstovas iš šito universiteto kuriam norėčiau suteikti žodį. Aš suprantu, kad galutinė studija dar neparengta, tik tai projektas, bet tiek labai įdomu bus išklausyti. Ačiū pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, džiaugiamės galime pristatyti studiją. Studiją atlieka Krangino universitetas kartu su TMSRS E, institutu Hagoje, Niderlanduose. E, studiją atlieka e, didelė grupė. Iš tos grupės čia yra keturi atstovai. Fane Gurčenko iš Groningeno, Dabel Jančič, vėlgi iš Groningo, Kainai iš Rimter. Špačios šesar instituto. E, e, e, iš tiesų, tam tikrą prasme, šita studija sudėlioja tam tikrus taškus ir taip pat labai laiku atliekama studija, galvojant apie mokesčių vengimo klausimus e, ir atsižvelgiant į TTP susitarimus, e, kitus susitarimus, kadangi pats aš esu iš Niderlandų, galėčiau paminėti ES e, Ukrainos asociacijos sudėtį ir aišku, vis daugiau dėmesio yra skiriama šitiem klausimam. Turime parengę skaidrės. Bandau pereiti prie kitos esu skaidrės, bet nelabai sekasi. Gal man patelkins, kas nors labai dėkoju. Taigi, koks e, kontekstas yra Europos Sąjunga nori plėsti savo išorę išorės priekybos ir išorės santykių tikslus, siekdama kovoti su skurdu besivystančiuose šalise, plėsti įstatymų viršenybę ir, aišku, tai yra numatyta ir Lisabonos sutartyje ir priekybos visiems strategija, tai aišku, atitinka ir tos sprendimus, kurie priimti dėl mokesčių vengimo ir pinigų plovimo. Tikslas buvo nustatyti ir ryšys tarp finansinių paslaugų liberalizavimo per ES prekybos sutartis ir pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir taip toliau. Ieškodami atsakymą šitos klausimus, tyrimo grupė išnagrinėjo penkių LPS tekstus e, ir teisės aktus, kuriais įgyvendinamos e, nuostatos dėl pinigų e, plovimo, mokesčio vėgimo ES šalise partnerėse. Tai buvo teisinės studijos dalis, o po to parengėme e, analizę to, ką tai reiškia praktikoje. Tai yra empirinės studijos dalis ir po to parengėme remdamėsi tuo rekomendacijas, kaip būtų galima gerinti padėtį. Kaip sakiau, teisinę dalį sudarė ataskaitos atskirom šalim. Tai šešios e, šalis e, e, pagal LPS, pavyzdžiui, Kolumbijos Peru susitarimas ir iš tiesų pastebėjome, kad formuluotės LPS labai aptakios yra, kalbama apie pastangas vykdyti veiksmus, kovojant su pinigų plovimu. Uh, Ir iš tiesų e, nelabai orientuojame priekybos partneriai veiksmus. Taip pat pastebėjome, kad pora valstybių turi neblogas teisinės sistemas, bent jau surašytas popieriuje. Tai bent jau su ta dalim viskas gerai. E, kokios pagrindinės e, išvados būtų palyginti su teisinė dalimi? Tai iš tiesų galima pasakyti, kad um, apmokestinimo ir mokesčių vengimo klausimai nėra aiškiai vardyti galiojančiose LPS. Manytumėm, kad Europos parlamentas visais atvejais turėtų gauti ataskaitas apie gyvendinimą, o to dabar nėra, bet to dar pastebėjome, kad informacija uh, yra apie šias visas šalis E, kai deramasi dėl susitarimų, dėl to, kad nepakanka įstatymo viršenybės, kad neįgyvendinamos nuostatos e, ir tą informaciją galima gauti iš viešų šaltinių, skaidrėse pateiksime pavyzdžių, bet aš jau dabar norėčiau perduoti žodį kolegijai. Ačiū. Norėčiau trumpai atkreipti dėmesį į e, empirinės analizės rezultatus, e, e, gilinomės į kelias LPS mokesčių vengimo ir pinigų plovimo aspektų ir uždavėm savo tokį klausimą, ar priekybos liberalizavimas tarp ES trečiųjų šalių, ypač finansinių paslaugų, iš tiesų didina pinigų plovimo riziką tose valstybėse. Ir um, svarbi išvada būtų tokia, kad yra bendras sutarimas, kad neteisėti e, srautai tų šalių yra reikšmingi ir didėja, nors neturime statistinio vertinimo tokių srautų. Žinome, kad problema didelė, norėčiau paprašyti pereiti prie tolesnių skaidrių. Jose yra mūsų surinkti statistiniai duomenys. Kaip matyti iš šių duomenų, šie duomenys gauti iš NVO, kuri labai yra svarbi renka duomenis apie neteisėtus finansinius srautus. Iš tiesų, besivystančiame pasaulyje Meksika yra viena iš didžiausių eksportuotojų tokių srautų. Kaip matote, tai jų žima trečią vietą po Kinijos ir Rusijos. Ir paskutinių penkių metų tendencijos yra tokios, kad neteisėti finansiniai srautai iš šitos šalies didėja. Ta pati galima pasakyti apie Pietų Afriką, tai septinta sąrašo vieta, taip pat panašiai yra ir kitose mūsų analizuotose šalise. Galime pasakyti, kad iš besivystančių šalių, tai būtų Meksika, Pietų Afrika, Kolumbija, Peru ir perinamo laikotarpio šalis Serbija. Iš tiesų ten kyla didelė pinigų plovimo rizika. Klausimas, žinoma, yra toks, kaip ta rizika, tas pavojus siejasi su ES LPS ir ar priekyba didina tokią grėsmę. Norėčiau paprašyti grįžti prie penktosios skaidrės. Dabar nėra akivaizdžių statistinių, pabrėšiu, įrodymų, kurie įrodytų priežastinį ryšį tarp didėjančių neteisėto finansinių strautų ir ESLPS. Vis dėlto. Iš tiesų, galima būtų sakyti, kad jeigu ES sudaro LPS su tomis šalimis, tai padidėja rizika tokių srautų. Čia reikėtų atsižvelgti į porą nu, veiksnių. Atsižvelgiant į šią išvadą, mes norėtumėm pasakyti, kad yra toksai pavojus, nes atsiranda galimybė uh, E, prekiauti pagal LPS ir neteisėti finansiniai srautai iš besivystančių šalių ir taip yra jau nemaža ir jų apimtis tik tai didėja. Ir tai yra labai svarbus elementas. ES ir toliau išlieka labai patraukli pinigų plovikams iš trečiųjų šalių. Tačiau mes nenorime pasakyti, kad priekybos atvirumas kaip po toks padidina pinigų, pinigų plovimo riziką. Taip atsitinka atsižvelgiant į tai, kad e, besivystančiose šalise ir taip tas pavojus yra pakankamai didelis. E, turiu galvoje pinigų plovimo sritį ir tai, kad vakarų finansinės institucijos yra labai patrauklios e, pinigų plovėjams iš trečiųjų šalių besivystančio pasaulio. Pavyzdžiui, Meksikos finansinės institucijos išsivyščiusiose ES šalise - Belgijoje, Vokietijoje, Junktinėje karalystėje ir e, Niderlanduose. E, iš tiesų e, labai populiarios tarp meksikiečių norinčių laikyti savo lėšas ten. Tai tik vienas pavyzdys apie Meksiką. Ir kas mus nustebino atliekant tyrimą ir ką norėtume pabrėžti, tai tai, kad e, neteisėtų finansinių srautų priežastis, e, tai ne, ne, ne tik tai ta, kad panaudojama finansinė parama. E, taip pinigai šiais laikais plaunami ne tik tai pasinaudojant e, finansinę sistemą, bet tiesą sakant, e, priekyba pagristas e, pinigų plovimas, pavyzdžiui, nurodant neteisingą prekių paslaugų kainą. Tai yra E, svarbus pinigų plovimo šaltinis, jeigu ne pagrindinės. Tai iš tiesų pinigų plovimo šaltiniai yra du. Tai yra pinigų e, plovimas per paradinį įėjimą, jeigu taip galima pasakyti, per finansinę sistemą ir per tarnybinį e, įėjimą. Tai yra priekyba pagristas pinigų plovimas. Kas dar, manytumėm, labai svarbu ir pabrėžtina, tai tai, kad ne, neteisėti finansiniai srautai na, gali būti įeinantis ir išeinantis ir jie turi labai neigiamas įtakos besivystančiom šalim. Tai ypač neigiamai veikia jų vystimosi potencialą. Ironiška tai, kad yra susitarimas kad neteisėtų finansinių srautų sumos iš besivystančių šalių ir labai dažnai e, viršyje vystimosi pagalbos e, sumas, kurias to šalės gauna iš išsivyščiusio pasaulio. Ir remiantis 13 e, metų duomenimis besivystančios šalis prarado 10 dolerių dėl neteisėtų finansinių srautų palyginti su vienu gautu doleriu vystimosi pagalbos forma. Ir ką būtų svarbu akcentuoti, kad reikia daugiau statistinių duomenų, kad būtų galima nustatyti priežastis neteisėtų finansinių srautų, nuo kurių kenčia besivystančios šalis. Ir pagrindinė mūsų išvada, kad iš tiesų e, yra labai didelis netitikimas dėl, e, tarp e, teisės aktų ir jūsų gyvenimo yra struktūrinių ir funkcinių silpnųjų vietų besivystančiose šalise, tačiau čia reikėtų pažymėti svarbę išlygą. Iš, iš išvados galima būtų tarsi spręsti, kad problema yra besivystančios e, valstybėse, tačiau iš tiesų bėda yra su kova su pinigų plovinimu nes e, vakarų pasaulyje nepakanka e, pinigų plovimo kontrolės, ypač ES, ir tai tik tai padidino šitą e, problemą. Pavyzdžiui, Europinės HSBC bankas, kurio buveinė Junktinėje karalystėje, kelis kartus buvo pakliuvęs į skandalus, sukūręs su um, pinigų plavimu, kurių mastas šimtai milijonų dolerių, tai susijęs su narkotikų karteliais Meksikoje ir Kolumbijoje. Tad problema iš tiesų rimta yra ir dabar perduosiu žodį kolegai, kuri kuris pristatys rekomendacijas. The... Ačiū, pasistengsiu apibendrinti ir pereisiu vėl prie skaičių. Čia matote e, bylas iškeltas už pinigų plovimą, tai viešai prieinami duomenys, jav statistika, kuri yra atnaujinama kasmet. Jeigu pažvelgsime į Peru pavyzdį, matome, kad nebuvo nuteistas nei vienas žmogus už pinigų plovimą tuo metu, nes tas nulis e, apima laikotarpį, kai buvo deramasi dėl sutarties. Taigi dabar jau turime tokių duomenų ir matome, kad įsivyščios šalis, tokios kaip Koreja, e, nori, kad būtų už tai baudžiama taiko baudžiamai persekiojimą, tačiau besivystančios šalis dar nepersekioja už pinigų plovimą. Tai į tai reikia atsižvelgti, jeigu norite paremti su pinigų plovimu kovojančias šalis. Taigi mūsų rekomendacijos būtų tokios, kad jeigu norite uh, įgyvendinti ES tikslus, uh, tai yra teisės viršenybė, prekybiniuose santykiuose. Galite daryti įtaką, užtikrinant, kad e, laisvosios prekybos susitarimai bus e, nuoseklesni, kad e, bus vertinimas prekybos susitarimų poveikis. Komisija dirba šioje srityje, tačiau matome ir trūkumų, nes poveikio vertinimas nebuvo na, atliekamas iki dėrybų pabaigos. Pavyzdžiui, TTIP atvejais yra geras pavyzdys, poveikio vertinimas dar neatliktas, jis bus atliktas rugsėjo mėnesį ir mano manimu e, bus jau per vėlų poveikio vertinimu pasinaudoti kaip įrankių dėrybose ir išklausyti parlamento nuomonę dėl poveikio vertinimo. Taip pat reikia daugiau tarptautinio bendradarbiavimo. Rekomenduojame laikytis platesnio požiūrio į prekybos politiką ir jį plėtoti, taikyti praktikoje, susėti prekybos politiką glaudžiau su Europos išorės veiksmų tikslais, pavyzdžiui, e, skatinant e, teisės viršenybę ir gerą valdymą. Rekomenduojame taip pat didinti Europos parlamento vaidmenį, e, demokratinio legitimumo srityje, ypač dabar, kai visuomenė e, daro didesnį spaudimą neprekybinių klausimų atveju, e, išplėsti parlamento vaidmenį, primant sprendimus susijusius su išorės prekyba. Mano kolega taip pat minėjo neteisingą tarptautinių prekių kainodarą, nes čia taip pat kyla rizika ir su tuo susijęs devintas punktas. Turime teikti techninę pagalbą šalims partneriams, kad jos galėtų įveikti kliūtį susijusią su teisės aktų įgyvendinimu. Ir norėtume, kad Europos parlamento delegacijos dalyvautų stebint, kaip um, įgyvendinamos bendradarbiavimo mokesčių srityje nuostatos ir nuostatos uh, skirtos kovai su pinigų plovimu. Taigi teikime, kad uh, ES e, teisės aktai, ES sutartys ir e, įstatymai šalyse partnerėse bus įgyvendinami praktikoje, o neliks tik tai žodžiais popierėje. Labai ačiū. Ačiū už pateiktą pristatymą. Tyrimas buvo labai įdomus, skaičiai iš tiesų daug sakantis rekomendacijos e, naudingos, tačiau žinoma, jos galėtų būti konkretesnės. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti šių klausimų? Jūs buvote pirmas, paskui ponas Bukneris. Ačiū pirmininkė. Kaip pranešėja kovos su pinigų plovimu direktyvos klausimu, aš su didžiausiu susidomėjimu išklausiau tyrimo pristatymą. Man įdomu, ar komisija pateiks savo atsaką kažkada artimiausių metų, nes aš taip pat norėčiau užduoti klausimų ir komisijai. Taip, komisija dalyvauja mūsų posėdėje, jie yra pasirengę atsakyti, tačiau įprastai pirmoji diskusija vyksta mūsų tarpe, o paskui prisijungia ir komisija. Na, man įdomu, ar aš galiu užduoti klausimą ir komisijai, sako kalbėtoja. Skaitydami tyrimą matome, kad, pavyzdžiui, regioninis LPS standartų įgyvendinimas Kolumbijoje ir Peru e, nebuvo peržiūrėtas nuo 2008-ųjų. Ir jeigu mes pažvelgtume į susitarimus su šiomis šalimis, mes matytume, kad šios šalis atsilieka. Buvo mm, atlikta teisės aktų peržiūra, dabar bus ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyvos peržiūra ES. Jeigu mes žinome, kokia yra situaciją. Kokiu veiksmu įmamės e, LPS dėrybose, užtikrindami, kad e, mūsų šalis partnerės e, laikosi laisvosios prekybos sustarimuose numatytų įsipareigojimų. Dabar vyksta Panamos dokumentų skandalas, viską ta diskusijos šio klausimu nusversta, nuspręsta vykdyti tyrimą. Šiame kontekste, kaip matote, laisvosios priekybos sustarimus. Nežinau, ar kolegos tai žino, tačiau šiandien parlamente vystimosi komitai lankėsi Tom Becky ir jis kalbėjo kaip jungtinių tautų komiteto pirmininkas. Tema buvo kovos su nelegaliais pinigų srautais iš Afrikos problema. Ir čia skaudžiai susidurėme su nenuseklamu, kuris pasireiškia mūsų politikoje taikomoje besivystančioms šalims. Ir šio tyrimo atveju taip, matėme rekomendacijas, tačiau kaip Jūs vertinate Europos parlamento ir Europos komisijos galimybės sustiprinti formuluotę susijusią su pinigų plovimu ir tas formuluotės, stipresnis formuluotės įtraukti į LPS. Tai tiek, pirmininkė, ponas Hukne. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš turiu trumpą klausimą. Mes e, šiandien išgirdome kelias rekomendacijas. Mes deramės dėl laisvosios prekybos sustrimų su daugybė šalių, įskaitant ir Meksiką. Ir ar ketinamas išvelgti į šias rekomendacijas, ypač kai kalbame apie dėrybą su Meksika, nors situacija su kitomis šalimis yra panaši. Aš kalbu apie situacijas, kai esama gerų teisinių ak, teisės aktų, kurie galėtų spręsti visas problemas, tik jeigu jie būtų gerai tinkamai taikomi. Ir gal mes galėtume ir šį aspektą įtraukti į susitarimus. Ir po to mes galėtume vertinti patėtį atskirose šalyse. Tai būtų naudinga ir toms šalims, ir mums. Taigi aš manau, kad mes šiandien turime puikią galimybę ir beje tai yra ir mūsų pareiga per kitus ateinančius mėnesius įtraukti šį naują dalyką į mūsų dėrybas. Taip, aš manau, tai taip pat klausimas skirtas komisijai, sako pirmininkas. Mes šiuo metu uh, nagrinėjame uh, mūsų veiksmus siekiant kovoti su korupcija, turime priekybos strategiją ir šiuo metu taip pat yra rengiamas laiškas komisijai, kuriame komisija bus uh, paraginta sustiprinti savo požiūrį į kovą su korupcija, nes mes iš tikrųjų norime, kad tai būtų atsižvelgta per darybas. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, komisijai buvo duota daug klausimų. Dabar iš tiesų atnaujimas prekybos susitarimas su Meksika, tai yra trečioji šalis. Ir tiesą sakant, atrodo, jog nelegalus pinigų srautai šioje šalyje auga. E, Kokiu galėtume priemonių imtis, kad galėtume padėti Meksikai įspręsti šią sudėtingą situaciją? Uh, Taip pat noriu padėkoti už pristatytus tyrimo rezultatus ir noriu paklausti, koksgi būtų Rusijos vaidmuo ir um, koks sąryšis būtų su Kinija. Taigi, kokiu buvo priemonių imtasi, kovojant su nelegaliais kapitalos srautais Rusijos ir Kinijos atveju. Uh, Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už labai įdomią studiją. Aš turiu du klausimus uh, tyrimo autoriams. Jūs paminėjote kelias šalis ir kelias konkrečius atvejus, bet juk mes suprantame, kad iš esmės uh, ta problema yra aktuali uh, kur kas didesniam šalių skaičiu. Tai kokiagi būtų toliau taikoma procedūra? Jeigu jūs, pavyzdžiui, pažiūrėtumėte į vidurio ir rytų Europos šalis, akivaizdu, kad tenai yra e, šių problemų labai rimtų. Ir ar jūs galėtumėt praplėsti savo studiją ir įsigilinti dar labiau į šį labai sudėtingą reiškinį? tam, kad mes galėtume, pavyzdžiui, pasimokyti iš jūsų tyrimo išvadų ir pritaikyti jas savo teisėje, kurios darbe, ypač santykius su tomis šalimis, ir tai be abejo pasakytina ir apie kitas santykius su kitomis šalimis, su Azijos ir kitomis šalimis. Ir Antras klausimas būtų toks. Mes kalbame apie pinigų plovimą, bet tas pinigų plovimas yra susijęs ir su mokesčiais, mokesčių vengimu tam tikrą prasme. Uh, Ir mes žinome apie jau žinomus e, Panamos e, dokumentus. Ir uh, Ir iš esmės čia kalba turi būti ne vien apie, da, ne vien apie Panamą. Panama beje tame da, uh, mokesčių plovėjų sąraše užima tik tai 13, e, tų offshore kompanijų sąraše užima tik 13 vietą, ta, kur kas aukščiau yra, yra kai kurios Junktinio Amerikos valstijos, Vokietija, pavyzdžiui, yra 8 vietoje, Japonija 11. Taigi, ką galima būtų čia daryti? Ir dar vienas dalykas. Jūs kalbėjote apie sąlygas, apie tai, ką jūs vadinate kon, o, sąlygų nustatymu, conditionalization. Gal galėtumėt paaiškinti, ką tai reiškia? Gerai, tai gal dabar galėtumėt atsakyti. Sutikiu žodį komisijos nariui, komisijos atstoviai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes taip pat norėtume padėkoti Europos, komiteto, Europos parlamento komitetui ir tyrimų centrui už labai įdomią studiją. Mes jau kiek galėjome stengiamės įsigilinti į pasiūlytą te tekstą ir lauksime galutinio, galutinio tyrimo išvadų, nes jau kaip ir dauguma jūsų minėjo, šis klausimas nėra nepaprastai aktuolus šiuo metu ne tik politikams, bet ir visiems kitiems. Ir iš tikrųjų šiuo metu labai daug dirbama komisijoje, daug mąstoma ir ne tik priekybos generalinėme direktorate apie uh, pinigų plovimą, pinigų, mokesčių slėpimą, mokesčių vengimą. Ir reikėtų pasakyti, kad iš pradžių šis tyrimas turėjo išnagrinėti ryšį tarp finansinių paslaugų ir mūsų įsipareigojimų šioje srityje ir neteisėtų pinigų srautų. Ir Statistiškai gal tai ir nėra labai aišku, bet mes matome vis tiek, kad daromas labai rimtos uh, išvados dėl pinigų, uh, neteisėtų pinigų srautų ir priekybos ir pinigų plov, uh, plovimo. Būtų labai iš tikrųjų įdomu sužinoti, kaip e, tarptautiniu mastu netinkamai yra nustatomas kainų, netinkamai nustatomos kainos kainodaros procesą. Ir komisija šiuo metu veikia dviem frontais ir mes pirmiausia nagrinėjame ES vidaus politiką ir taip pat galvojame apie ketvirtosios kovos su pinigų plovimų direktyvos įgyvendinimą. Teisingumo generalinis direktoratas užsima ir taip pat tenai tai bandoma išsiaiškinti, kokie rizikos veiksniai egzistuoja, ypač e, tai tie, kurie skatina pinigų plovimą. Ir komisija šiemet ir kitais metais parengs išvadas, kurios suteiks plano pamastymams apie tai, kaip ES viduje mes galėtume kovoti su šiais reiškiniais. Ir po to galėtume taip pat pagalvoti ir apie tai, kaip galima būtų pasinaudoti lai, priekybos susitarimais, norint įveikti šį re, e, reiškinį. Bet to kolegos, kurie užsieima muitų klausimais ir muitinėmis, taip pat atlieka analizę ir galvoja apie tai, kaip galima būtų sustiprinti kovą su netinkama kainodara. Kai kalbame apie mokesčių vengimą, mokesčių slėpimą ir pinigų plovimą, kaip jau minėjau, šie klausimai yra nepaprastai svarbus mūsų politinėje darbotvarkėje šiuo metu ir ne tik dėl neseniai paskatos informacijos apie Panamos dokumentus priekybos generalinėme direktorate e, ir su kolegomis kito, e, kitose komisijos tarnybose mes galvojame apie tai, kaip nusekliai galima būtų reaguoti į e, tai, kas vyksta šiuo metu. Ir kaip galima būtų pasinaudoti priekybos susitarimais, norint spręsti šias problemas. Sausio mėnesį komisija patvirtino pasiūlymų paketą, kuris yra skirtas kovai su pin, mokesčių vengimu sustiprinti. Ir e, mes galvojame taip pat ir apie naują strategiją. Ir galvojame apie tai, kad mums e, reikia sudaryti kai kurių nebendradarbiaujančių ir e, ūsienio uh, jurisdikcijų sąrašą, taip pat šiek tiek tos jurisdikcijos nebendradarbiauja su mumis, nesikeičia, pavyzdžiui, informacija. Ir ES taip pat galėtų peržiūrėti gero, geros valdysenos standartus ir pažiūrėti, kaip šios nuostatos yra įrašomos į tarptautinius priekybos susitarimus. Ir čia mes visos tarnybos bendradarbiauja labai glaudžiai. Bet to praeitą savaitę komisija patvirtino naują pasiūlymą, kuris yra susijęs e, su e, direktyva dėl ataskaitų teikim, tai stambių tarptautinių įmonių ataskaitų, finansinių ataskaitų teikimą pagal šalis. Ir tai yra susiję taip pat ir su ką tik mano minėtų šalių sąrašu. Trečias aspektas, kuris taip pat yra labai svarbus, ir apie jį jau buvo kalbėta, uh, kai kas iš gerbiamų komiteto narių jau apie tai kalbėjo, tai yra peržiūrėtos kovos su pinigų plovimu direktyvos įgyvendinimas. Ypač, kad tai aktualu, kai kalbame apie skaidrumą ir apie da, uh, nusavybės teisės. Ir komisija šiame kontekste taip pat ketina pasiūlyti aukštos rizikos trečiųjų šalių sąrašą, uh, Tai yra tos šalės, kurios turi strateginių trūkumų, vertinant iš pinigų plovimo perspektyvos. Atskira darbo grupė tuo užsieima. Tai yra svarbu paminėti dėl to, kad finansinių veiksmų darbo grupė, kuri būtent tuo ir užsieima, yra tarptautinis forumas, kuriame, kuris nagrinėja kaip veikia kovos su pinigų plovimu sistema, kokie yra jos trūkumai ir ES ketina sustiprinti savo poziciją šioje darbo grupėje. Be to, ką jau pasakiau, mes taip pat dirbame tarptautinių lygmenių, ypač per G20 ir pasinaudodami kitais mechanizmais, kurie egzistuoja ir kurios turi finansinių veiksmų darbo grupę. Kažkas klausė, kaip galima būtų spręsti problemas egzistuojančias trečiosiose šalyse, kad tos šalis kažko nedaro. Be abejo, galima būtų pasakyti, kad komisija yra pasirengusi teikti techninę paramą, e, techninę pagalbą ir taip pat stiprinti tų šalių gebėjimus. Ir mes tą jau darome. Ir mums reikėtų dar pagalvoti, kaip priekybos susitarimai galėtų prisidėti prie šio darbo. Aš jau minėjau, kad komunikatas priekyba visiems, kuris buvo patvirtintas ir paskelbtas spalio mėnesį, pabrėžė, kad priekybos politika turėtų remti mūsų pastangas spręsti agresyvę pelno perkelimo praktiką, mokesčių vengimą ir taip pat skatinti detarpinius standartus dėl skaidrumo ir gero valdymo. Kaip jau buvo minėta, mūsų laisvosios priekybos susitarimuose ir taip jau šiandien kalbama apie gerą valdymą ir tai yra aktualu, kai kalbame ir apie pinigų plovimą ir apie mokesčius. Ir galvodami apie mūsų išorės veiksmų strategiją, turėtume nepamiršti, kad e, e, tie geros valdysinos principai mums labai rūpi, jie yra įtraukiami į finansinių paslaugų e, skyrių susitarimus ir reikia pagalvoti apie tai, kaip viskas turėtų būti suformuluota tuose straipsniuose, nes matome, kad EBPO ir, kit, ir didžiojo dvidešimtuko kontekste uh, įvyko kai kurių poslinkių ir mes norime, kad jos būtų geriau ir konkrečiau atsižvelgta formuluojant tuos e, e, atskirius straipsnius. Ir dabar rengėme tokias formuluotės. Be to, šiandien taip pat buvo kalbėta ir apie geriausios, e, geriausių pastangų požiūrį ir taip pat apie tai, kad reikia taikyti daugiau sąlygų, reikia nustatyti daugiau sąlygų. Uh, Mes apie tai galvojame tikrai nemažai, e, mes turime įvairių jau mechanizmų. kurie padeda mums e, geriau kovoti su pinigų plovimu ir aš jau minėjau e, ir apie tos mechanizmus kalbama ir per finansinių veiksmų darbo grupę ir taip pat mes spręsime tas dabartinius trūkumus, kai bus parengti tie sąrašai mano minėti. Ir mes galvojame, kad ir peržiūrint mūsų kovos su pinigų plovimu veiksmų struktūrą ir sistemą, taip pat reikia apie tai pagalvoti. Ar reikia imtis dar papildomų veiksmų, ypač susijusių su priekybos susitarimais? Na, mes manome, kad geros valdysenos e, straipsniai e, yra savotiška e, grandis, kuri jungia tai mūsų įvairias pastangas, kovojant su pinigų plovimu. Be to, aš manau, kad mes jau nekartą esame pasakę, kad čia korporatyvinis požiūris yra labai svarbus laisvos priekybos susitarimuose. Ir Jūs žinote, kad mes taip pat galvojame vyresnį tarptautinį reglament, bendradarbiavimą reglamentavimo srityje, finansinių paslaugų srityje. Ir mes tengiamės daryti spaudimą pa, mūsų partneriams ir e, reikalauti, kad jie įgyvendintų kovos su pinigų plovimu taisyklės. Ir e, tyrime labai uh, įdomiai kalbama apie e, išsivyščiusias šalis ir besivystančias šalis. Ir matome, kad korporatyvių mechanizmų pritaikymas yra labai svarbus, nes besivystančios šalis e, kelia rimtų problemų ir jos susiduria su rimtomis problemomis. Ir todėl gebėjimų stiprinimas tose šalise tam, kad jos galėtų geriau kovoti su pinigų plovimu, yra labai svarbu. Ir mes Europos Sąjungoje rengiame sąrašus, atsižvadami į trūkumus kovos su pinigų plovimu srityje ir taip pat į e, pinigų slė, e, mokesčių slėpimo ir vengimo srityse. Ir mes sustiprinsime jau dabar egzistuojančius mechanizmus, kurie taikome šioms šalims ir taip pat suteiksime besivėsančiams šalims pagalbą. Uh, gebėjimams stiprinti. O jei tos šalės neįves reikalingų standartų, nes, ne, nesims reikalingų veiksmų, tuomet ir mes imsim, pritaikysime tam tikrus atsakomusius veiksmus. Ir tada dar vienas dalykas, kuris yra susijęs su Lisabono sutartimi. Lisabono sutartė aiškiai yra nurodyta, kad laisvosios prekybos uh, susitarimai neturėtų būti de, nagrinėjami visiškai atskirai nuo kitų dalykų. Ir e, mes galvojame, kaip galima būtų geriau išnaudoti šios susitarimus, e, skleidžiant geriausią praktiką kovos su pinigų plavimu ir mokesčių vengimu sritise. E, pone Pringė, jūs kalbėjote apie korupciją tyrime apie tai nekalbama. Jums tikriausiai yra žinoma, kad e, komunikate mes įsipareigojame e, pateikti taip pat labai ambicingų e, iniciatyvų dėl kovos su korupcija. Ir tai bus, tai bus susiję ir su pinigų plovimu. Ir čia mes reikalavome didesnio skaidrumo, tokio, kokio reikalavome pagal Junktinių tautų kovos su korupcija konvenciją. Tai Ir mes galvojame, kaip galima būtų pasirašant laisvos atgyvus susitarimus, propaguoti ir skleisti, įtvirtinti šios principus. Ir dar vienas paskutinis dalykas, kurį norėtume pasakyti gerbimiems komiteto nariams. Jei pažvelgsime prie tai, apskritai mūsų priekybos partnerystės, pamatysime, kad tai, kad mes norime pasinaudoti priekybos susitarimais, norint e, sustabdyti neteisėtus pinigų srautus, e, yra, nėra labai plačiai paplitusi. De, mes taip pat e, norėtume kad ir Europos parlamentas, ir kitos institucijos taip pat savo santykius su mūsų partneriais leistų jiems suprasti, kad ir jie turėtų taip pat nemažai pasistengti šioje srityje. Prekybos susitrimas su Kolumbija ir dėrybos, pavyzdžiui, su Meksika. Dabar pirmiausia apie Kolumbiją. Šis susitrimas jau galioja, todėl mums reikėtų nustačius trūkumus susijusius su netinkamomis kovos su pinigų plovimų taisyklėmis ir mušių vengimu turėtume pagalvoti apie tai, gal reikėtų pakeisti taikomą režimą ir mes taip pat sudarysime sąrašus, kaip minėjau. Ir taip pat galvosime apie tai, kad galime būtų geriau gyvendinti finansinių veiksmų darbo grupės rekomendacijas dėl santykių su trečiosiomis šalimis. Kolumbija yra mūsų partneris ir tai ten yra, Kolumbijoje yra trūkumų ir ta, mano minėtas mechanizmas gali būti pritaikytas dėl Meksikos. Šiuo metu atliekami tik parengiamieji darbai. Ir mes norime atnaujinti dabar galiojančią sutartį. Ir komisija siūlo įtraukti nuostatas dėl kovos su korupcija į uh, naują tas uh, susitarimo redakciją ir taip pat e, galvosime, kad tos nuostatos gali būti susijusios ir su kova su pinigų plovimu. Uh, Answer, now... Labai ačiū. Dabar vėl žodį suteiksiu studijos autoriams. Labai ačiū už visus klausimus ir pastebėjimus. Pabandysime atsakyti kaip įmanoma daugiau klausimų. Vienas turbūt svarbiausių būtų tai, e, e, kaip mes vertinam galimybę, kad e, LPS atsirastų griežtesnių, konkretesnių formuluočių. Manome, kad tai yra įmanoma. Kolegė mane papildys. Pavyzdžiui, kaip elgesi JAV šio klausimu. JAV į savo prekybos susitarimus, kartais su tom pačiom valstybėm yra Um, įtraukia uh, labai konkrečias nuostatas, pavyzdžiui, tarkim, Rusija dabar penki inspektoriai yra, o tarkim, už kelių metų bus penki šimtai. Galima netgi taip konkrečiai formuluoti, jeigu norime, kad e, lobizmas didėtų. Ir pavyzdžiui, paimkim pačią Europos Sąjungą, tai e, komisija iš tiesų pada, dėjo didelės pastangas, kad atrauktų tvaraus įvystimosios skyrius. Tai galima pasiremti ir tokiais pavyzdžiais. Toks pirmasis žingsnis būtų. E, perduosiu žodį kolegai pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, norėčiau užsakyti porą pastebėjimų, pabandysiu atsakyti visus užduotas klausimus. Uh, Pirmiausia, dėl to, kaip komisija pati vertina savo politiką, čia norėčiau pasakyti, kad mūsų rekomendacijos ir išvados e, e, e, atitinka. At, at, at, at, at, at, at, at, komisijos 20 metų strategiją komisija numato peržiūrėti politiką mokesčių srityje. Pati komisija pažymė, kad e, kai kurios formuluotės yra labai aptakios, pavyzdžiui, kaip įsipareigojimas laikytis tarptautinių standartų. Ir e, e, nevienareikšmiškai vertina sėkmę nes, e, tarkim, kai kurie partneriai nesilaiko įsipareigojimo. E, komisija pati e, siūlo patikrą vertinimo rezultato lentelės forma ir investicijas iš ES fondų turėtų būti draudžiamos, jeigu trečioji šalis netitinka tarptautinių mokesčių skaidrumo standartų. Uh, Ir čia galiu pereiti prie mūsų rekomendacijos dėl, dėl sąlygų, ką mes turėjome galvoje, tai laipsnišką finansinių paslaugų liberalizavimą. Dėl ES neliberalizuotų visų finansinių paslaugų, bet kad iškeltų sąlygą, kad visiškas liberalizavimas priklausytų nuo tarptautinių standartų laikymuose. Tai būtų vadinamasis toks išvelnusis liberalizavimas. Uh, Norėčiau e, paminėti e, Kiniją, kuri yra labai svarbi šio požiūrio 13 metais. E, Kinijoje nelegalus finansiniai srautai sudarė 250 milijonų do, dolerių Na, tai dvigubai daugiau negu Rusijoje ir turbūt tai sudomins parlamento narius. Europos parlamentas yra patvirtinęs pernai gruodį rezoliuciją dėl ES Kinijos santykių, tačiau ten visiškai nepaminėtas mokesčių vengimas ir pinigų plovimas, kalbėta tik tai apie valstybės pagalbą ir žmogaus teisės ir turbūt reikėtų įtraukti ir šias temas, nereikėtų jų vengti. Na, ir tre trečio, ką norėčiau paminėti, tai e, problema yra ne tik rytuose, bet ir vakaruose e, posėdyje šiandien dalyvavo komisijos narė atsakinga už priekybą. ES e, pasiūlymuose yra įtrauktos nuostatos dėl pinigų plovimo, bet kalbėjusi su JAV, pavyzdžiui, išdo departamentu ir man buvo sakyta, kad e, mokesčių rojose e, įsikūręs labai didelis skaičius JAV e, bendrovių, labai daug lėšų, pavyzdžiui, na, keliauja į, į Kaimanos salas. Tai iš tiesų tai aktualu yra ir vakaruose, ne tik tai besivystančiose šalise. Na, o dėl vadinamųjų Panamos dokumentų, tai iš tiesų tie dokumentai e, rodo, kad e, to, tuo užsijama ne tik tai bankai, bendrovės, bet ir e, fiziniai asmenės. Ir, ir vėlgi tai vyksta ir išsivyščiusiose, ir besivystančiose šalise. Dėl na, nuseklios politikos, kaip pavyzdį pateiksiu Pietų Afriką, ji yra pareiškusi, kadangi ji yra narė. Afrikos vystimas bendrijos, na, iš tiesų, to, toje bendrijoje yra skundžiamasi, kad pietų uh, Afrika sudarinėja preferencinius priekybos sutarimus su kitomis šalimis ir tokiu būdu kenkia tos pačios bendrijos kitom narėjom. Kitas klausimas, kaip būtų galima padėti rytų Europos valstybėm arba kitom mažiau išsivyščiusiam E, Europos valstybėm e, kovoti su pinigų plovimu galėčiau e, pateikti vieną puikų pavyzdį. Tai projektas Serbijoje kainavęs 2,2 milijonų eurų, 90 procentų procentavo e, Europos, Europos Sąjunga, Europos taryba finansavo apie 10 procentų ir pernai kaip tik tai buvo parengta išsame ataskaita apie pinigų plovimą Serbijoje, tai praktiškai pirmoji e, tokia ataskaita kur apskritai kada nors buvo pavirinkta ir ten uh, iš tiesų uh, akcentuojama uh, tai, kad uh, reikia teikti administracinę ir veiklos paramą pereinamojo laikotarpio šalim ir apskritai ES partneriam. 15-aisiais birželį ES buvo paskelbtas ES sąrašas, į kurį įtrauktos nebendradarbiaujančios su mokesčių vengimo e, srityje. Uh, E, valstybės, e, bet kai kurios valstybės, pavyzdžiui, nepateikė tokius sąrašų kaip Junktinė karalystė ir Niderlandai. Ir jeigu jau užsiemame tuo, tai turime būti nuseklus ir turime pateikti išsame informaciją. E, dabar norėčiau vėlgi perduoti žodį kolegai. Reaction on the question of the honorable um, representative on Russia and the developments of Russia. Trumpa reakcija klausimą susijus su Rusija ir padėtimi Rusijoje. Lentelėje vienoje iš skaidrių 15 puslapyje atrodo mūsų tyrime matote nelegalius pinigų srautus. 10 šalių sąrašas ir Rusija šiame sąraše yra antroje vietoje. Taigi problema rimta tačiau mes nagrinėjome tik tai penkis, penkias šalis, penkis laisvosios prekybos susitarimus, e, taigi turime atsargiai daryti išvadas. Tačiau mm, laisvosios prekybos susitarimai buvo pasirinkti atsižvelgiant į šalių ekonominio išsivystimo lygį. Pagal tai rinkome šalis ir taip pat e, stengiamės, kad e, geografinis šalių spektras būtų gana platus. Uh, Tyrimo rezultatai yra daugiau bendro pobūdžio, todėl negaliu detaliai komentuoti padėties Rusijoje, tačiau mm, galiu pasakyti, kad mūsų išvados siekia ir toliau. E, išvados rodo, kad e, nelegalus pinigų srautai didėja, e, prekybos liberalizavimas čia vaidina svarbu vaidmenį ir yra skirtumas tarp teisės akto popieriuje ir teisės akto įgyvendinimo. Taigi reikia galvoti, hmm, kaip ES galėtų teikti daugiau techninės paramos šalims partneriams, kaip hmm, galėtų sukurti investicinius pajėgumus ir taip pat kaip galėtų atsargiau ir konkrečiau formuluoti LPS. Ačiū, ačiū visiems Kölingeno universiteto atstovams. Tikrai įdomus rezultatai ir laukiame galutinės studijos versijos gegužės pabaigoje, kaip supratau. Na, ir kągi kolegos, labai ačiū už diskusijas. Dabar persiu prie 21 klausimo. Kiti klausimai. Noriu priminti, kad terminas teikti pakeitimus pranešimui dėl prekybos strategijos, kuri rengia ponė Gin, yra nukeltas e, iš gegužės 12 į. E, atsiprašau, iš 21-osios į 23-6 valandą. Taigi tiek, o kitas e, posėdis.